Bene, possiamo iniziare, buongiorno. Pradedame posėdį, labą rytą visoms ir visiems. Šis darbo tvarkės punktas numato keitimąsi nuomonėmis e, smurto prieš moteris Etijopijoje klausimą ir būtent Ogaden regione, šalies pietryčiuose. Turbūt dauguma net negirdėjo to regiono pavadinimo ir galbūt nieko nežino, kas e, ten vyksta. Tiesą pasakius, e, somaliečių kilmės gyventojai Ogadeno regione patiria smurtą nuo, nuo 1992 metų, e, smurtą iš vyriausybės pusės. Norėčiau pasveikinti mūsų viešnę, ponę Žoverija Ali, jinai bus pirma kalbėtoja, jinai gyvena Ogaden regione, kur moterio padėtis kelia labai dėlį susirūpinimą. Šiuo metu jinai rašo e, disertaciją socialinių mokslų tema Westminsterio universitete Londone ir jinai apibūdins e, Ogaden regiono padėtį šiuo, šiuo klausimu. Žodis jums, prašom. Dėkuoju. Aš e, kalbėsiu apie moteris Ugadin regione. Moteris ir moterų gyvenimas e, moteris patiria labai daug smurto tame regione, jos yra vykstančių konfliktų aukos ir dėl to kyla tam tikrų sisteminių problemų, nes moterų ekonominės ir politinės teisės yra pažeidžiamos, jos praktiškai atimamos iš jų. Ir e, dabartinė to regiono gyvenimo sąranga, kaip tik tai skatina tokio pabudžio pažeidimus ir smurtą prieš moteris. Mes e, turėtume e, giliai nagrinėti to regiono sąrangą. Šis regionas yra izoliuotas, ten nėra tarptautinių žiniasklaidos priemonių, žurnalistų ir e, nevyriausybinės e, organizacijos nebeleidžiamos į tą regioną 2007 metų. Ir e, dažnai kaip e, spaudimo priemonė karinių konfliktų metu, e, kaip spaudimo priemonė naudojamas badas. Gyventojai badauja, Taip pat e, visas regionas patiria ekonominę blokadą ir e, prie to prisideda dar e, sausros, dėl e, kurių tos problemos tampa tik tai dar ryškesnės. Kyla lygų epidemijos, dešimtis tūkstančių gyventojų tame regione yra mirė nuo choleros, nuo choleros ir e, humanitarinė padėtis yra labai bloga. Karinės pajėgos kontroliuoja prekybos kelius yra konfiskuojami sunkvežimiai, vežantis maisto produktus, e, yra puolami, užpuolami kartai kaimai ir miesteliai, palidovinės e, nuotraukos liūdija apie tai, kodėl moteris e, taip smarkiai nukenčia prievartavimas ir E, sek, seksualinis e, išnaudojimas yra nuolat vykdomi e, nusikaltimai, vyriausybės vykdomi nusikaltimai prieš moteris tame regione. Moteris yra įkalinamos, prievartaujamos, įvairiai kankinamos, kankinamos naudojant elektros srovę, skandinamos. Dažnai moteris prievarta yra išvežamos iš namų ir seksualiai eksploatuojamos e, kariškių kai kuriais e, kai kada moteris naudojamos kaip e, kaip e, kariškio apsaugos priemonė, jos yra paleidžiamos eiti per minų laukus. E, dėl visų šitų problemų mūsų bendruomenės yra labai susiskaldžiusios, susiskaldžiusios ir tokiamis sąlygomis kyra, kyla gyvybė moterų gyvybei. Ogadeno regione visi bandymai priešintis vyriausybei beveik neįmanomi, todėl kad vyro teroro atmosfera. Civiliai gyventojai yra nuolat gazdinami, gazdinami e, etninių valymų, moterys e, yra sterilizuojamos, Dėl visų šitų kankinimų ir pažeidimų šio regiono gyventojos bėga į kaiminės valstybės, į Keniją, į pabėgėlių e, stovyklas. Visas tas smurtas, kurį vykdo vyriausybė, nėra tyriamas. Kiekviena moteris e, gyvenanti tame regione rizikuoja būti išprivartauta ar kankinama. Merginos pa, paaugliai yra jau nuo paauglystės e, mokomi, kaip privartauti merginas ir moteris. Vaikų padėtis taip pat labai bloga karinė padėtis daro labai neigiamą įtaką jų gyvenimui. Tarp vaikų yra daug aukų dėl nepakankamo maitinimosi, dėl ekonominio e, embargo ir įvairių baudžiamųjų akcijų mirtingumas yra didelis. O gadane moteris yra diskriminuojamos e, dėl įvairių priežasčių, jos yra persekiojamos, e, perkeliamas ir prievarta, jos serga įvairiomis lygomis, tarp kurių AIDS ir moteris ir jaunas e, merginas dėl prievartavimų, jos dažnai tampa neščiomis ir tai paskui palieka pėtsakų jų visam gyvenimui. Sukarintos milicijos veikia visiškai nebaudžiamai ir e, niekieno nekontroliuojamas vykdo įvairius e, nusikaltimus. Ir e, žiaurumus. Moteris neturi prieigos, moteris neturi jokių užtikrintų teisių, nei ekonominių, nei politinių, nei e, žmogaus teisių. Ir e, toliau priverstos kentėti dėl valstybės e, brutalumo. Yra taip pat e, daug smurto dėl lyčių lygybės nebuvimo. Tai yra sisteminiai dalykai, kurie yra netgi koordinuojami. Vyriausybės teisingumas neužtikrinamas ir dėl to lyčių pagrindų vykdomas smurtas yra ypač e, baisus, o e, civiliai gyventojai ir toliau yra bauginami. Dėkuoju. Dėkuoju už jūsų liūdėjimą. Vėliau e, galėsite dar atsakyti į posėdžio dalyvių klausimus. Kitas mūsų pašnekovas yra e, režisierius, žurnalistas ponas e, Graham Peebles. Jisai yra e, E, nufilmavęs dokumentinį filmą apie slepiamą e, Etijopijos gėdą. Jisai pasakoja trijų moterų istoriją, moterų gyvenančių Ogaden regione, kurios patyrė visos tos baisumus 17 metų kovo mėnesį. Ponas e, Pibls vėl susitiko su to regiono kai kuriamis moterimis, kurios patyrė įvairių pik, piknaudžiavimų ir baisumų ir jos pasakoja savo patirtį. Režisierius pats pasidalys su mumis savo patirtimi. Jisai kalbės per Skype, tad žodis dabar ponui, ponui Pibbles. Matysime, ar ryšys pakankamai geros kokybės. You hear me? Okay. Um, good morning, everyone, and thank you very much for inviting me to take part in this important conference on women and gender violence in Ethiopia. Dėkuoju. Tai yra labai turininga konferencija žmogaus teisų ir moters teisų klausimų. Dėl blogos kokybės vertėjai negali versti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 Thank you. Thank you for your speech, uh, Mr. Pilbs. Uh, uh Dėkuoju už uh, jūsų pasisakymą, ponė Pibls, o dabar periname prie diskusijos ir dabar žodis uh, kitai mūsų viešniai poniai Samija Osman. Jinai pabėgus iš kito Etijopijos regiono, Oromijos regione ir dirba Minnesotoje e, vietinės valdžios e, administracinėje e, institucijoje. Jinai taip pat yra patyrus tą smurtą, apie kurį buvo kalbama. Žodis jums. Kalbėtojo kalba be mikrofono. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamieji Europos parlamento nariai, gerbiamieji e, klausytojai, ponios ir ponai. Norėčiau pirmiausia padėkoti Europos parlamento žmogaus teisų pakomitečiui už jų klausimų organizavimą bei e, E, žodžio suteikimą man tam, kad pasisakyčiau apie e, smurtą prieš moteris. Ponios ir ponai. Seksualinis smurtas Etiopijoje e, klesti ir informacija apie tai yra ribojama. žmonės ten yra kankinami, gali atsidurti kalėjime. Todėl labai, ir, ir labai stengiamas apriboti informacijos klydimą apie tai. Etiopijos e, Konstitucijos 35 straipsnėje kalbama apie moterų teisę apsaugą, bet tai yra tik tai popieriuje, tam, kad būtų surinkami pinigai iš užsienio pagalbos. moteris remiasi šią konstitucijos nuostatą, bet tačiau, pavyzdžiui, Asija Oram buvo 92 metais e, sulaikyta. Ašli jau 18 metų kali, kalėjo kalėjime, po to ji, jai buvo paskirta e, mirties bausmė. Įsikišus tarptautiniam žmogaus teisų komitetui, ji buvo paleista, ji fiziškai e, ir emociškai buvo prievartavima Etiopijos policijos. Daug Oromijos moterų e, atsidūrusių kalėjime susidūrė su tokiais reiškiniais kaip seksualinė prievarta, e, psichologiniai bei fiziniai kankinimai. Aš pati su Asliai kalbėjau, ji vis dar kenčia dieną ar naktį nuo tokios traumos pasiekmių. Udžitabam. Uh, gyvena šiandien Kolorade. Ji buvo areštuota 1995-2005 metais paleista. Urdži buvo kankinama dieną ir naktį Etiopijos pareigų. Ją prievartaudavo kiekvieną naktį Etiopijos kareiviai. Ne vieną ar, kart, ar du kartus tai atsitikė, tačiau kiekvieną naktį tai kartodavosi. O Romijos uh, moteriams labai sudėtinga gyventi tokioje situacijoje. Daug iššūkių joms yra iš e, vyriausybės nuleidžiama, jos yra žudomos, prieš jas smurtas naudojamas. Žeminimas, diskriminacija, smurtas, žudimai Somalija, Džibutija, taip pat ir kaiminėse valstybėse e, egzistuoja. Po e, specialiosios situacijos paskelbimo daug Etiopijos moterų buvo nužudyta ir nei ir nei už vieną atvejį nebuvo įvykdytas teisingumas. Etiopijos vyriausybė mano, kad kiekvienas nužudęs Oromijos moterį tampa vos ne herojumi. Taigi, e, Dieną ir naktį tokie reiškiniai vyksta. 2016 m. spalio 2 d. Areisa Masaka e, vietovėje buvo nužudyta daug moterų, ne, negimusių kūdikių, net 700 žmonių buvo ten nužudyta. Jeigu Etiopijos dabar federalinės policijos atstovai žudo ir naudoja smurtą ar prieš moteris ar e, prievartauja e, Romijos moteris, įsivaizduokite kokia situacija ten. Gerbėmieji ponios ir ponai daug Etiopijos karinių stovyklų. Yra sukurta režimo. Moteris e, kenčia dėl seksualinio smurto tokiuose vietose e, ir trumpalaikių ir ilgalaikių sveikatai pasiekmių jos e, turi. Štai pavyzdžiui, živ yra užkečiama kitais virusais, moteris yra nuolat žeminamos, netenka, e, turi žemą savivertę. O Romo bendruomenės e, bandoma skleisti informaciją praktiškai iš, tos, iš to regiono toliau niekur nepakliūva, nes žmonės, kurie bando skleisti tą informaciją apie tai, kas vyksta, yra e, žudomi arba iškeliami į tolimas vietovės, atokias vietovės. Taigi Etiopijos režimas e, naudoja smurtą prieš Romijos žmonės, moteris. E, nėščios moteris, nebūtinai nėščios moteris, kitos moteris taip pat dieną ar naktį žūva ar miršta Oromijos regione. Oromų žmonės nieko nepadarė e, blogo, išskirs tai, kad paprašė savo teisės apsispręsti laisvai. Ir dabar vietoj dialogo Etiopija e, pasirinko naudoti jėgą prieš nekaltus žmonės seksualinis smurtas nuolat e, vyksta. Štai pavyzdžiui, daug Romo menininkų buvo sulaikyta per pastaruosius dviejus metus. Brajų, pavyzdžiui, mieste e, viena moteris buvo fiziškai ir e, emociškai kankinama. Aš su Harli kalbėjau Brajų mieste tačiau ji su manim net nekalbėjo, ji tik tai verkė. Ja šeši ar septyni federaliniai policininkai išprievartavo. Asenas Salaman su tuo pačiu iššūkiu susidūrė. Prieš metus ji buvo areštuota. Ir štai, pavyzdžiui, daug Romo menininkų už revoliuciją pasisakančių e, šiuo metu kali, kalėjimuose. Seksualinis smurtas naudojamas prieš romės moteris turi pasiekmių. Ir daug moterų ir arba nešios arba e, serga AIDS ar živ. Kodėlgi yra dabar naudojami ginklai prieš Oromijos moteris? pietričių žmonės. Moteris yra žudomos, prievartaujamos jų vyrų ar šeimos narių akise. Seksualinis smurtas Etiopijoje vyksta dieną ir naktį, net ir šiuo metu, kai aš kalbu, e, seksualinis smurtas klesti Etiopijoje. Jeigu Etiopijos e, Etiopijos vyriausybė visiškai nesilaiko žmonių teisų e, principų, žmogaus teisų principų, moterų teisų negerbė. Ir tai turės ilgalaikių pasiekmių. Etiopijos e, e, konstitucijoje jau seniai ta nuostata yra įtvirtinta, tačiau realiai niekas nevyksta. Ir ta konstitucijos nuostata naudinga vien tik tai tam, kad būtų pinigų gauta iš užsienio donorų. Tai tiek kol kas galiu pasakysiu, pasakyti. Na ir dar kai ką e, pridurti. Štai pavyzdžiui, viena moteris urgė buvo nuteista mirties bausmės kartu e, su, jos, kartu su vyru. Ir štai jos vaikas 12 metų e, buvo iš jos paimtas NVO, todėl kad jis atsidūrė e, kalėjime kartu su motina ir tėvu. Įsivaizduokite, motina ir tėvas yra nu, e, nuteisiami e, kalėjimu iki gyvos galvos. Kita pavyzdį galiu pateikti. Aštuonis mėnesius neščia moteris buvo nužudyta. 15 metų mergaitė buvo išprievartauta 16 policininkų. Tai yra netoleruotina, tai yra žmogaus teisų, moterų teisų pažeidimas. Uh, Tartautinis žmogaus teisų komitetas, Europos parlamentas, kitos institucijos turi kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus Etiopijoje. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Grazie, grazie lei per. Dėkuoju Jums už Jūsų liūdėjimą. Dabar žodis parlamento nariams. Pradėsime nuo Lilijanos Rodrygės iš e, moterų reikalų komiteto. E, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad mus pakvietė papasakoti apie tai, kas buvo patirta. Iš tiesų, Etijopijoje situacija rimta. Manau, kad viskas buvo labai aiškiai pasakyta. Brutalumas negali būti finansuojamas iš ES fondų. Ta kova turi būti, ta, ta kova būt, turi būti apmokė, apmokama iš piliečių. Anksčiau mes kalbėjome Etiopijos klausimų parlamente, mes supratome jau tada, kad situacija rimta, nes buvo apie ją papasakota ne vieno. Tačiau tai buvo seniai. Aš tikiu parlamentinė diplomatija ir manau, kad ji tikrai suvaidintų lemiamą vaidmenį, tačiau vis tik tais šių žmonių gyvenimo pagerinimui turėtų veikti tarptautinė visuomenė. Kita vertus, Labai svarbu, kad būtų imtasi konkrečių priemonių žmonėms apsaugoti. Reikėtų bausti tuos, kurie smurtauja prieš moteris kurie, e, dėl kurių jos patiria seksualinį smurtą. Reikia apsaugos priemonių imtis ir žinoma pagelbėti aukoms. Tai reikalauja didelių investicijų. Iš tiesų reikia, kad ir policija, ir teismai veiktų. Visiems reikia aiškinti, koks svarbus yra lyčių klausimas. Be to reikia pripažinti, kad privartavimas buvo naudojamas kaip ginklas kare. Dar vienas dalykas Reikia dirbti visuose Etijopijos regionuose, kad būtų užtikrinta prieiga prie tarptautinių organizacijų. Didžiulį spaudimą reikia ten padaryti, kad tas konfliktas būtų išspręstas. Iš Europos vyriausybės pusės tai reikalauja didžiulių pastangų. Reikalinga tikrai tvari politika visam regionui. Dar noriu pakartoti, kad e, demokratinėje šalyje tokių dalykų vykti negali. Dėkoju. Ponės Fedrova. Dėkoju. Mielos mūsų viešnios, dėkoju už jūsų drąsą ir liūdimą, už jūsų kovą su smurtu, kovą su blogiu. Man labai sunku yra net patikėti, kad visa tai, ką, ką jūs pasakojate, yra tikri dalykai. Nes neįtikėtina, kad e, vyriausybė taip smurtautų. Ir iš tikrųjų tokia vyriausybė negali būti laikoma demokratinė e, Etijopijoje nėra demokratijos. Man atrodo, kad mes kaip ES e, institucijos ir kaip ES valstybės turime reaguoti. Tikiuosi, kad e, mes pasiūlysime rezoliuciją, bet ne tik tai, pasiūlysime ir kai kurias konkrečias priemonės, kurios padėtų jums, padėtų Etijopijos moterims. Dar kartą noriu padėkoti jums Ir aš tikrai esu įsitikinus, kad mes negalim nereaguoti. Dėkuoju. Ar būtų kitų pasisakymų? Pane Viržė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau savo ruoštų padėkoti mūsų viešnioms. Žinau, kad labai sunku yra viešai kalbėti apie tuos dalykus, liūdėti ir kad labai sunku yra veikti Etijopijos atžvilgių, todėl kad e- Etijopija yra ES ir ES institucijų privilegijuota partnerė ir daug kas yra nutylima. Tad e, turint omenyje tokią padėtį, juo svarbiau, kad mūsų parlamentas renktų tokius posėdžius, klausimus, kaip šiandien, kad, e, jūs, kad jūsų balsas būtų išgirstas oficialių lygmenių. Aišku, labai daug klausimų kyla dėl Etijopijos valstybės modelio ir sąrangos. Dar kartą dėkuoju Jums už Jūsų liūdėjimus ir linkiu ko geriausios platies. Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Patrik Simonė, kuris e, yra išorės veiksmų tarnybos e, skyriaus atsakingo už Afrikos ragą atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti mūsų viešnių drąsius veiksmus ir liūdėjimus. Žinome, kad tai nėra paprastas e, dalykas. Aš norėčiau informuoti jūsų komitetą, jog mes skiriame labai daug e, svarbos žmonių teisių, žmogaus teisių padėdžiai. Etijopijoje, tai e, kas yra pabrėžta 16 metų sausio ir 17 e, metų gegužės parlamento rezoliucijose yra e, svarbus mums dalykai. Mes ir toliau pabrėžėme bendraudami su Etijopijos institucijomis, jog Etijopijos piliečiai yra nepatenkinti ir mes siekiame, kad vyriausybė keistų savo politiką ir kad plėtotų platesnį dialogą tarp vyriausybės ir opozicijos. Mes labai atidžiai stebime padėtį toje valstybėje, gauname daug pranešimų apie žmogaus teisų pažeidimus iš Human Rights Watch ir Amnesty International Jūs minėjote nevyriausybinės organizacijas, jos turi būti remiamos labiau nei dabar. Aš paminėsiu keletą tų organizacijų, kuris padeda mot moterims, pavyzdžiui, Etijopijos e, moterų teisininkių e, asociacija, taip pat e, plėtros asociacija ir pasaulio medikų organizacija. Man bendraujant su mūsų kolegomis iš skyriaus atsakingo už humanitarinę pagalbą, e, E, mes iš jūsų žinom, kad e, nevyriausybinėms organizacijoms neleidžiama e, ten veikti. Etijopija pažeidžia pagrindinių teisių ir laisvių. Kovo 17 dieną per mūsų vyriausios įgaliotinės vizitą Etijopijoje jinai, kalbėdamasi su valstybės premjeru, pabrėžė, jog yra pažeidžiamos pagrindinės teisės e, ir, ir laisvės ir e, pabrėžė, jog e, turi būti plėtojamas dialogas tarp vyriausybės ir opozicijos. E, šių metų vasario mėnesį mes pradėjome pirmą struktūrinį dialogą dėl e, valdysenos ir žmogaus teisų, tai buvo pirmasis dialogas. Mes norime pradėti kelių ligmenų dialogus su vyriausybė. Mums labai svarbu buvo pradėti šį būtent dialogą. Ir dalyvaujat e, ponui Stavros Lambrinidis, mes e, šiame e, kontekste kalbėjome apie įkalinimo sąlygas bei teisminius e, procesus Mes e, numatome įgyvendinti projektą, kaip tik tai, kuris yra susijęs su įkalinimo sąlygų užtikrinimu. Kalbėjom taip pat apie moterų padėtį ir moterų įgalinimą. Mes e, reguliariai reikalaujame, kad e, opozicijos lyderiai, tarp jų daktaras Merera Homiano, būtų paleisti ir taip pat pasisakome, kad uh, E, visais smurto proveržio atvejais būtų atliekami nepriklausomi tyrimai. Kitas mums labai svarbus e, aspektas yra moterų genitalijų um, žalojimas. Pasak UNICEF, daugiau nei 70 procentų moterų Etijopijoje patiria tokį žalojimą. Ir Aišku, tokia praktika yra neteisėta ir baudžiama pagal Etiopijos įstatymus, bet e, vyri, vyriausybė turėtų daugiau dėmesio skirti švietimui ir mokymui šitais klausimais. Nors e, baudžiamoji atsakomybė už tos dalykus ir yra labai ribota. Toliau. E, žmonių grobimai, jie buvo minėti liudijimuose, ką konkrečiai gali, kas konkrečiai gali būti daroma ES lygmenių dėl šitų dalykų. Galiu paminėti kai kuriuos mūsų e, veiksmus, aš jau minėjau kai kuriuos e, projektus su pilietinė visuomenė yra 11 milijonų e, eurų vertės projektas su UNICEF'u, e, kovos su moterų genitalijų žalojimu srityje. Mes e, dirbame su 12 valstybių, e, tarp jų su Etijopija, kovos su vaikų, nepilnamečių vedybomis e, srityje ir stengiamės užtikrinti e, apsaugą bei užtikrinti apsaugą nuo smurto lyties pagrindų. Yra taip pat e, kiti septyni projektai lyčių lygybės srityje, kurie įgyvendinami Etijopijoje. E, šiuo metu, aišku, mes galėtume ir daugiau E, veikti, tačiau noriu pasakyti, jog mes į tos dalykus iš tikrųjų kreipiame labai didelį dėmesį. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Daniel Plas iš e, DEFCO generalinio direktorato. Um, I, I really have nothing more to add to the. Uh, to... Nieko daug prie to, ką sakė EIVT, e, prie to, kas buvo pasakyta, EIVT kartu su DEFCO šiuo metu e, žiūri, kaip įgyvendinti vystimosi plėtros programas, e, kurios yra susijusios su moterų socialiniu ir ekonominiu įgalinimu. Dėkoju. Grazie. Breve replica, chi inizia? Galbūt e, norėtumėte trumpai reaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Um, so, um, I want to thank you all for your encouragement. Norėčiau pas, padėkoti už jūsų padrasinančius žodžius ir atsakymus. Norėjau tik tai štai ką pasakyti. Daug iš to, ką jūs sakėte, yra įdomu ir tikrai naudinga, tačiau aš norėčiau padiskutuoti apie struktūrinius klausimus su jumis. Moterų įgalinimas yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad reikia galbūt su rimtėmis problemomis dirbti regione. Pavyzdžiui, pietų Ogadene reikėtų kalbėti apie priekybos embargą regione. Kodėlgi negalima būtų, pavyzdžiui, pakalbėti apie miliciją, kuri veikia nebaudžiamai. Manau, kad reikia būtent apie tai kalbėti. Kartu reikėtų kalbėti apie sveikatos apsaugą, švietimą moteriams ir kitus dalykus. Na, o kas dėl finansavimo? Kaip kad kurie parlamento nariai sakė, tokia nedemokratinė valstybė vis dar gauna paramą iš tokių stambių e, tartautinės paramos teikėjų kaip JAV ir ES, nepaisant tokių akivaizdžių įrodymų, kad ši valstybė visiškai nedemokratinė yra. Ir tai yra ne tik tai vienos iš bendruomenių atžvilgių vykdoma veikla, tai yra visoje valstybėje paplitusi veikla tikrai stebina, kaip tokia valstybė gali gauti paramos teikėjų paramą. Manau, kad apie tai reikėtų kalbėti. Na ir kitas dalykas, kuris man dabar atėjo į galvą, kai kurie nariai e, minėjo drąsą kalbėtojų. Kaip žinia, Etiopija yra labai galinga valstybė. Ji turi daug naudingųjų gamtinių išteklių ir praktiškai jie daro, ką nori ir visada išsisuka. Dabar, kas dėl sankcijų, jungtinė, e, jungtinės tautos, štai pavyzdžiui, yra numačiusios programą žmonėms, kuriems gali grėsti valstybės sankcijos už tai, kad e, tie žmonės garsiai kalba apie problemas tos šalies. Pavyzdžiui, mano atveju, mano šeimai gali kilti pavojus, mano šeima e, gali, mano šeima gali būti įkalinta, mano šeimos nariai gali būti įkalinti. Tokios priemonės yra naudojamos tam, kad būtų nutildyti žmonės, bandantis skleisti tiesą ir informaciją apie tai, kas iš tikrųjų vyksta. Taigi, bandami bausti žmonės, kurie yra susiję su e, žmonėmis, kurie garsiai apie tai kalba. Taigi, Norėjau tik tai paminėti, kad taip yra keršto priemonių. Ir dėkoju Jums už padrasinimą ir tikrai mielai padiskutuočiau su Jumis e, daugybą įvairių klausimų. Dėkoju. Dėkoju už komentarą. Aš norėčiau sugrįžti prie šiek tiek ankstesnių įvykių. Mano mama 94 metais buvo uh, areštuota. Jai diabetas uh, E, buvo diagnozuotas e, kraujosbučio problemų kilo. Tais pač, 96 metais buvo, ji buvo paleista, o po keletos mėnesių ir tais pačiais metais ir mirė. Mes prarandame kartas po kartų tūkstančius studentų prarandame. Net ir dabar čia, kol mes sėdime ir kalbame, e, ta vyriausybė e, eliminuoja, šalina, žudo žmonės. Etiopijos guve, vyriausybė netiki demokratinėmis vertybėmis, nei žmogaus, nei moterų teisų nesilaiko. Pavyzdžiui, dešimties metų vaikai kartu su motinomis yra siunčiami į kalėjimus. Kiek tai toleruosime dar? Aš manau, kad bijau tiksliau, kad vieną dieną gali būti per vėlu, jau veikti. Kadagi imsis veiksmų Europos Sąjunga, juk situacija nuolat blogėja. Žmonės apie Oromijos e, regiono įvykius per du, du pastaruosius mėnesius. 300 e, tūkstančių studentų žuvo, Al Jazeera, BBC apie tai pranešinė, kiekgi dar lauksime, reikia dialogo. Sakoma, kad reikia dialogo, tačiau Etiopijos vyriausybė negali eiti dialogą, kol jai nedaromas spaudimas. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju už šiuos pasisakymus, o Kągi dabar galiu pasakyti. Yra labai puikus, puikiai knyga parašyta Vilkinstono. Joje kalbama apie ekspertų diktatūrą. Čia yra taip pat kalbama apie Etiopijos atvejį. Autorius sako, kad Etiopija yra kaip pavyzdys dažnai teikiama. Pavyzdžiui, filantropas Bilas Geitsas nuolat tą pavyzdį mini, nes vaikų mirštamumas sumažėjo labai smarkiai šioje šalyje. Nepaisant to beje, kad nėra patikimų statistinių duomenų. Konkrečiai kokia yra problema tie technokratai, filantropai tiesiog dirba su kai kuriais sektoriais Ir net ir mes, tarkime, kai dirbame su Afrika, dirbame su tam tikrais sektoriais, regionais, bet neturime bendro vaizdo. Štai pavyzdžiui, Bilas Geitas ar kiti filantropai nemato, kad Ogadeno ir Oromijos regionuose vyksta tokie baisus dalykai ir nemato, kad humanitarnė pagalba visiškai nepasiekia tų, kuriems ji turėtų būti skirta. Ir būtent dėl to kyla didžiausios problemos. Taigi trūksta tokio bendro vaizdo apie tai, kas vyksta šalyje. Kad ir, pavyzdžiui, tokie kaip Etiopija, jau mūsų kalbėtos apie tai e, kalbėjo. Smurto problema neturėtų būti atskirai e, nagrinėjama, atskirta nuo e, visų kitų reiškinių. Reikia tai, į tai žiūrėti per žmogaus teisų perspektyvą. E, Etiopijos ambasados atstovų šiandien yra salėje. Noriu tik tai pasakyti, kad mes labai rimtai žiūrime į šią problemą. ES e, politika turi būti e, siejama su žmogaus teisų sąlygomis. Reikia labai rimtai pasižiūrėti, reikia galbūt e, susirūpinti mums dėl to, kas vyksta ir e, laikytis vis dėlto šių tikslų. Taigi dėkuoju visiems už dalyvavimą. Dabar baigsime šią posėdžio dalį dėl Etiopijos. Okay. Buongiorno. Solo per informazione, per quanto riguarda. Turiu rašymą dėl vertimo žodžių. Anglų kalba antras kanalas, ukrainiečių kalba 29 kanalas. Tad turbūt galime pradėti šią posėdžio dalį. Mūsų darbo tvarkės punktas dabar yra nuomonių keitimasis su uh, žmogaus teisų komiteto atstovais nacionalinių mažumų klausimų iš aukščiausiosios rados Ukrainos. Šis e, posėdis yra bendras žmogaus teisų pakomitečių ir tarp parlamentinių ryšių su Ukraina delegacijos. Sveikinu pona Rozatį kaip šios delegacijos pirmininką. Mūsų dvišaliai santykiai su Ukraina mums yra labai svarbus ir džiaugiamės galimybę aptarti kartu svarbius mums klausimus susijusius su žmogaus teisėmis. Mūsų ryšiai su aukščiausiaja rada vyksta parlamentinių lygmenių ir yra intensyvūs santykiai. Be kita ko, mes uh, su Ukrainos parlamentu kalbame žmogaus teisų klausimais. Ir e, aišku, daug žmogaus teisų pažeidimų vyksta Ukrainos rytuose dėl karinio konflikto. Mes nuolat šiame kontekste taip pat kalbame apie Krymo padėtį, Krymo totorių padėtį ir Ukrainos teritorinį vientisumą. Praeitą savaitę, pavyzdžiui, priėmėme skubos tvarka rezoliuciją šitą temą. Tai jau yra trečia rezoliucija tokio pobūdžio per 18 pastarųjų mėnesių. Mūsų rezoliucijoje e, yra minimi asmenys, kurie neteisėtai įkalinti arba kurie e, negali e, pasinaudoti teisę į teisingą teismą, tie žmonės kartais yra pamirštami ir mes turime padaryti viską, kas įmanoma, kad apsaugotume jų teisės ir jų orumą. Per mūsų intensyvius kontaktus su mūsų kolegomis e, ukrainiečiais mes e, plėtojame taip pat labai atvirą dialogą dėl uh, teisėkuros reformą Ukrainoje, instituciniais klausimais, mažumų klausimais ir kitais mums rūpimais klausimais ir toliau tęsime tą dialogą ir šiandien yra viena iš progų tai daryti. Mes e, manome, kad e, turime kalbėtis ir labai sunkiais, probleminiais klausimais ir mes labai vertiname pono Nemirijos E, pastangas, jisai dalyvauja mūsų šios dienos susitikime ir e, tuo būdu galėsime labai atvirai aptarti padėtį Donbase, Krime, žmogaus teisų padėtį Ukrainoje bei e, aukščiausiosios rados teisėkuros veiklą. Norėčiau taip pat pasveikinti ponę Valeriją Lutkovską, kuri yra Ukrainos e, žmogaus teisų ombudsmenė. Jinai dirbo šiuose pareigose labai sunkiu Ukrainai metu, istoriniu metu. Esame sustikę pastaraisiais metais ne vieną kartą su ją. Jinai e, e, mus e, įtikino, jog e, jos e, institucijos veikla padėjo sustiprinti žmogaus teisų apsaugą ir suvaidino konstruktyvų vaidmenį karinio konflikto kontekste. Ir turbūt galime tikėtis, kad ombudsmeno pareigybė toliau bus e, stiprinama ir taps nepriklausomu ramščiu atremiant įvairius iššūkius, kurie iškyla Ukrainai. Aš taip pat džiaugiuosi galėdamas pasveikinti ir nevyriausybinių mm, organizacijų atstovus, kurie dalyvauja šiame posėdėje, pilietinės visuomenės atstovus, jie stebi žmogaus teisų padėtį Ukrainoje ir vaidina labai konstruktyvų vaidmenį užtikrinant piliečių apsaugą. Tad e, aktyvios pilietybės įgyvendinimas yra būtina sąlyga tvirtai ir atspariai demokratijai. Dabar suteiksiu žodį ponui Nemiryje, trumpam įžanginiam žodžiui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos, man didelė garbė lankytis Briuselėje Europos parlamente. Mūsų susitikimas yra istorinis, tai yra e, aukščiausiosios rados žmogaus teisų ir mažumų reikalų e, komiteto, susitikimas e, su žmogaus teisų e, komitetu Europos parlamento. Mums tai labai svarbu ir kitimasis nuomonėmis padės mums geriau siekti numatytų tikslų ir geriau suprasti Ukrainos padėtį, ypač e, nepaskelbto karo, kuris vyksta Ukrainoje kontekste ir laikino laikinos okupacijos Ukrainos rytuose bei Krymo aneksijos e, kontekste. Čia mes e, šiandien turime ir Donetsko e, atstovų. Manau, kad daug žmonių Donbase klausysis šiandien mūsų susitikimo metu pasisakančių abiejų pusių atstovų, Europos parlamentas mums labai sunkiais, dramatiniais e, laikais e, mums labai svarbią paramą ir rodo supratimą. Ukrainos parlamento nariai, kurie atstovauja įvairiems regionams, nuo Padnestrės iki Krymo ir Donestko, e, galės pateikti jums savo komentarus apie padėtį įvairiuose regionuose, ypač tose, kuriuose yra e, pakankamai gausių etninių mažumų. Society groups in Ukraine would also allow us to have their take, their voice heard with the facts on the grounds uh, they have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 Norėčiau pasveikinti visus, pasisveikinti su visais susirinkusiais į Europos parlamentą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Panzeriui, ponui Nemirė už tai, kad bendrai renkiamas šis susitikimas. Taip, tai yra puikiai iniciatyva. Labai intensyviai bendradarbiavome su aukščiausiaja rada Ukrainos pagal e, parlamentinės asociacijos komitetą. Labai džiaugiamės, e, kad e, tie kontaktai ryšiai dabar plečiasi ir tokiuose e, konkrečiose srityse, kaip kad, pavyzdžiui, žmogaus teisės. Labai dėkoju Jums už šio susitikimo organizavimą. Žmogaus teisų klausimas, jų apsauga ir apskritai mažumų situacija Ukrainoje yra labai svarbus klausimas. Norėčiau Jūs informuoti, kad Europos parlamento delegacija į Ukra Ukrainai tiksliau susitiko su Verhovnos Rados delegacija prieš tris savaitės Dniepre. Diskutavome su ukrainiečiais kolegomis ir tų diskusijų metu žmogaus teisės buvo vienas iš pagrindinių klausimų. Taigi mes tikrai didelį dėmesį skiriame uh, žmogaus teisėms. Mes žinome, kokia sudėtinga yra situacija Ukrainoje, konkrečiai Donbaso ir Krymo regionuose. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir tai aptarti. Norėčiau taipogi. E, informuoti apie tai, kas vyksta Europos parlamento narius ir apskritai Europos institucijų atstovus tam, kad būtų pagerintas ir pagerintos ir išplėstos paramos priemonės ukrainiečiams, kurie kovoja su žmogaus teisų pažeidimais. Taip pat norėčiau padėkoti Ukrainos atstovams čia esantiems. Turime parlamentinio komiteto atstovų šiandien, ponė Rebeka Harms, ponė Andrija Bačkov. Žinau, kad e, Ukrainos ambasadorius ponas Tošickis šiandien salėje yra. Tikrai e, puikus e, kolegos dabar šiems klausimais aptarti. Norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponas Panceri. Taip, Ukraina yra strateginis partneris ES. Ir mes tikrai suinteresuoti esame gerai santykiais su Ukraina. Mes domimės ir aktyviai remiame teigiamus procesus Ukrainoje. Mes pasisakome už Ukrainos teritorinį vientisumą, smerkiame Europos, tiksliau, Rusijos invaziją ir tai yra griežta uh, ir nekintanti e, Europos parlamento pozicija šiuo klausimu. Norėčiau būtent tai pasakyti mūsų ukrainiečiams draugams. Mes e, beje dažnai apie Ukrainą kalbame. Per pirmąjį pusmetį dvi rezoliucijas dėl Ukrainos turėjome, kaip kad sakėte pirmininkė, visai neseniai dėl e, Krymo totorių turėjome rezoliuciją. Joje pasmerkėme Rusijos vyriausybės veiksmus kuriais yra pažeidinėjamos totorių mažumos pagrindinės teisės. Ir mes pareikalavome paleisti nelegaliai e, sulaikytus asmenis, tai kaip žinia padarė Rusijos valdžios institucijos. Taigi labai džiaugiuosi šią progą šiandien mums suteikta aptarti žmogaus teisų klausimus Ukrainoje. Taigi aš tikiuosi, kad diskusijos bus visiems naudingos. Na, o dabar norėčiau pradėti pirmąją mūsų susitikimo dalį. Tai yra žmogaus teisų e, situacijos e, iššūkiai, kaip žinia. Rytų Ukrainoje, Donbase, e, Kryme, Sevastopolyje situacija yra problematiška. Pirmiausia, išklausysime dviejų kalbėtojų. Pirmą išklausysime pono Nemiriją. Na, o po to ponui Rafa Čibarov. Jis yra Krymo totorių bendruomenės atstovas. Mes e, tikimės iš jūsų naujausios informacijos apie situaciją regione. Kaipgi dabar siūlau dirbti? Siūlyčiau savo pasisakymus e, pristatyti, tiksliau savo pristatymus e, parengti, pristatyti taip, kad e, mums e, parlamente būtų kaip įmanoma aiškiau suprasti šią situaciją ir kad galima būtų apie instrumentus konkrečius pagalvoti. Taigi labai jūsų čia ir vertinimas būtų svarbus dėl to, kaip ES, ES, ES parlamentas galėtų padėti konkrečiai Ukrainai kovojant už žmogaus teisės. Pone Nemirė, prašom dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti ir suteikti vėl Jums žodį, pristatyti situaciją Ukrainoje. Dėkoju, ponė Rozatė. Pabandysiu taip savo pristatymą padaryti, kad čia esantis kolegos suprastų, kokio masto reiškiniai vyksta po Rusijos agresijos. Reikėtų pasižiūrėti, kas buvo iki šiol padaryta, kaip yra kovojama su iššūkiais ir taip pat pabrėšiu tam tikras problematinės sritis, kurioms reikalingas atsakas ne tik tai nacionalinių, bet taip pat ir išorės tarptautinių lygių. atsakymas. Kas gyvyksta dabar Dombase? Dombase yra dvi sritis - Lugansko ir Donetsko. Tai yra patys ryčiausi Ukrainos regionai. Yra dėja tokių teritorijų, kurių Ukrainos vyriausybė nekontroliuoja. Tos teritorijos yra kontroliuojamos nelegaliai e, pasiskelbusių valdžios institucijų Donbaso, Donetsko ir Lugansko regionuose. Maždaug 3 milijonai žmonių Ukrainos piliečių vis dar gyvena šiuose teritorijose, kurių nekontroliuoja Ukrainos vyriausybė. Maždaug 400 km ilgio, 400 km ilgio yra Ukrainos ir Rusijos siena. Ir būtent prie to sienos ruožo Ukrainos valdžios institucijos neturi jokios prieigos. Yra kariuomenės būrių ten ir į tiesiogiai jų suformavime dalyvauja Rusijos federacija, taip pat ir tiekia jiems ginklus. Dar taip pat turime tą vadinamąją pilkąją zoną. Iš abiejų pusių sienos tai yra Minsko susitarimų pasiekmi. Ir nežinome, kiek žmonių gyvena vadinamoje pilkojoje zonoje. Tie, kurie ten gyvena, yra kaip ir e, E, aukos susidariusios situacijos, todėl kad jie prie nieko neturi e, prieigos e, ir jie, pavyzdžiui, jiems ne, neužtikrinamas tinkamas švietimas, sveikatos apsauga, apskritai žmogaus teisės yra pažeidinėjamos. Ir tie žmonės neturi kur kreiptis. Dar yra tie IDP žmonės, kurie persikelia tos pačios šalies viduje. Norėčiau dabar prisiminti Ukrainos istoriją. 86 metais po Černobilio nelaimės 116 tūkstančių Ukrainos piliečių buvo evakuotų iš 30 km spindulių nu, tiksliau, tie žmonės gyveno 30 km spinduliu aplink Černobilio e, elektrinę, tačiau tai buvo ekologinė, technologinė nelaimė. Na, o šiuo metu 1,7 milijono žmonių turėjo perskelti į kitas Ukrainos e, vietas. Jie buvo priversti palikti savo namus, tas vietas, kuriuose jie gyveno nes tik tai taip jie galėjo išsaugoti savo gyvybės, e, savo vaikus apsaugoti, tėvus, šeimas. Tai yra 15 kartų didesnis žmonių skaičius, lyginant su tuo, kas e, vyko po Černobilio nelaimės. Pagal tuos skaičius Ukraina yra devinta valstybė pasaulyje pagal viduje perkeltų žmonių skaičių. Štai 2016 metais pasaulinėje ataskaitoje apie e, vietos e, e, lygių persikėlusius žmonės Ukraina buvo po Sirijos, Jemeno ir Irako ketvirtoji valstybė pagal tų žmonių skaičiaus didėjimą. Tai štai kokie būtų skaičiai, ataskaitos rodo tai. Ir tik tai pasakysiu, kad dėja ataskaitose dar duomenys yra netikslus ir tas reiškinys yra daug platesnio masto. Dar humanitarnės ne, e, rimtos humanitarnės e, situacijos klausimą reikėtų paminėti. Na ir dar kaipgi reikėtų dar reikėtų paminėti apie saugomus žmonių perkelimus. Tai apima ir apgyvendinimo, ir sveikatos priežiūros, ir užimtumo, ir švietimo, ir integracijos klausimus. Iš 1,7 milijono žmonių, kurie šiuo metu yra persikėlę į kitas Ukrainos vietovės, 217 tūkstančių yra vaikų, 820 tūkstančių pensininkų ir maždaug 60 tūkstančių neįgaliųjų asmenų. Tie žmonės turi specialiųjų poreikių. Šios grupės yra pažeidžiamos grupės dėl to, kad jiems sudėtinga yra gauti e, tinkamą socialinę pagalbą. Be to dar yra integracijos į vietos bendruomenės problema. Tam, kad ši Ukrainos žmonių dalis nebūtų atskirta nuo visuomenės, jie turi e, proporcingai ir pilnai e, naudotis, tiksliau proporcingai ir nu, pilnai naudotis e, savo politinėmis teisėmis, tai yra balsavimo teisė. Buvo identifikuotos problemos šioje srityje beje praeituose rinkimuose, parlamento ir prezidento rinkimuose. Dėl dabartinio, dabartinio rinkimų įstatymo didelė dalis tų žmonių, praktiškai didžioji dalis tų žmonių nesugebėjo pasinaudoti savo pilietinę politinę balsavimo teisę. O tai reiškia, kad reikėtų keisti rinkimų įstatymą ir numatyti tiems žmonėms galimybę turėti tas pačias balsavimo teisės kaip ir tiems žmonėms, kurie nėra persikėlę į kitus regionus. Na, o kas dėl ekonominės pagalbos, tai reikėtų jiems užtikrinti e, prieigą prie e, socialinių išmokų, konkrečiai pensijas garantuoti ir tai būtų taikoma mano minėtiems žmonėms. O ypatingai tai būtų taikoma tose vadinamose zon, pilkosios ar kitose zonose, e, kurių nekontroliuoja Ukrainos vyriausybė, nes tiesiog Ukrainos vyriausybė nesugeba išmokėti pensijų toje, tose teritorijose. Tai ta pilkoji zona būtų specifinis atvejs, bet taip pat ir perkeltųjų asmenų atveju problemų yra. Labai sudėtinga, praktiškai, kartais netgi neįmanoma tiem žmonėms gauti pensijų, kurios buvo uždirbtos dirbant visą gyvenimą. Parlamentas yra parengęs įstatymo projektą. Žmogaus teisų komiteto nariai taip pat prisidėjo rengiančiai įstatymą. Šiame įstatyme yra apimamas socialinių išmokų ir konkrečiai pensijų klausimas. Na, o to, ko mums, dar, tai, ko mums labiausiai, labiausiai reikia, tai būtų kitų e, komitetų aukščiausioje radoje parama. Mes labai vertiname, kad Europos parlamentas numatė tą saligiškumą Ir dabar e, makrofinansinė parama e, siejama su e, dabar egzistuojančiamis problemomis, tokiamis kaip, pavyzdžiui, pensijų išmokėjimas perkeltiems asmenims. Tačiau štai kas svarbiausia dabar yra. Reikia numatyti tokį mechanizmą, pagal kurį būtų pasiekiami žmonės, kurie gyvena Ukrainos nekontroliuojamose teritorijose tarptautinės organizacijos dabar su tai žmonėmis dirba, bet taip pat reikia ir kitų mechanizmų, kurie būtų skirti ir kitoms visuomenės grupėms, tokioms taip pat ir perkeltiems asmenims. Taigi reikia politinės balsavimo teisės ir socioekonominės teisės užtikrinti tiems žmonėms. Ir būtent e, tokios būtų svarbiausios šių žmonių problemos na, be jokios abejonės dar yra ir kitų problemų, tokios kaip būsto, tarkime. Štai pateiksiu pavyzdį. Kijeve 180 e, tūkstančių perkeltųjų asmenų yra atsidūrę. Praktiškai jų yra visose Ukrainos srityse. Tačiau svarbiausia štai, kas čia yra visų apklausų duomenų rezultatai rodo, kad juos e, palankiai vertina priimantis žmonės, o tai rodo, kad solidarumas ir socialiniai ryšiai labai stiprus yra Ukrainoje. Juk e, socialinė prasme tai yra iššūkis, nes tie nauji žmonės atvyksta į naujas teritorijas ir tampa kaip ir vietinių konkurentais, konkuruojant dėl, tarkime, darbo vietų ar socialinio išmokų. Be jokios abejonės tai nereiškia, kad nėra stigmatizavimo uh, E, pavojaus, tačiau manau, kad mūsų partneriai iš civilinės, e, pilietinės visuomenės e, organizacijų apie tai dar pakalbės. Dabar kas dėl karo rytų Ukrainoje, tai turime teisingumo problemą, prieigos prie teisingumo problemą žmogaus teisų grupės yra parengusios puikių ataskaitų apie šią problemą. Ir štai dabar Tik tai dvi tarptautinės organizacijos e, realiai gali, kad ribotai, bet gali e, prieiti ir dirbti Lugansko ir Donetsko teritorijose. Pavyzdžiui, Ukrainos vyriausybė negali to ten dirbti. Raudonio kryžiaus komitetas turi ten savo biurus ir taip pat specialioji jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misija. Tik tai dvi organizacijos ten dirba. Kartais e, mes komitete kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis gauname tą informaciją. Bendrai paėmus labai sudėtinga yra gauti tą informaciją. Tai štai kokios būtų problemos. Pirmiausia, trūksta patikimos informacijos apie tai, kas ten vyksta. Kolega Čiubarofe taip pat e, tikriausiai kalbės apie tai, kaip sunku yra e, patekti į tam tikras Ukrainos teritorijas. Tačiau aš konkrečiai apie Donbasą kalbu. Štai pavyzdžiui, kas dėl Minsko ir Normandijos susitarimų, dėl prieigos humanitarinių ir žmogaus teisų gynimo organizacijoms. Jeigu ta prieiga būtų pagerinta, jeigu jiems paprasčiau būtų tas teritorijas pasiekti, tai tikrai situacija būtų daug geresnė, nes taip mes galėtume realiau e, vertinti ir geriau suprasti, kas vyksta toje teritorijoje, pavyzdžiui, žmogaus teisų klausimais. Žmogaus teisų klausimai yra glaudžiai susijęs su religijos laisvė, nes e, e, tą naująją valstybę e, paskelbę asmenys e, riboja religijos laisvę, uždarinėja bažnyčias, pavyzdžiui. Ir tai yra viena iš problemų taip, po, taip pat ten esančių. Na ir pabaigai keletą nepaminėtų aspektų norėčiau paminėti parlamentinės asociacijos komitete. Šiek tiek apie tai buvo kalbėta. Ukraina turėtų e, ratifikuoti tarptautinio e, tribunolo konvenciją. E, kaip žinia, tarptautinėme tribunolė yra nagrinėjami tokie klausimai kaip agresija, um, nusikaltimai prie žmoniją ir genocidas. Kaip žinia, Ukraina pasis, pasirašė tą susitarimą, tiksliau konvenciją, tačiau buvo atidėtas ratifikavimas iki 19 metų vidurio. Tai Romos statutas turėtų būti ratifikuotas 19 metais. Ukrainoje yra pripažįstama jurisdikcija tarptautinio tribunolo Tačiau praktiškai nebūtina laukti, kol ratifikavimas bus atliktas. Na ir dar kita problema, kurią norėjau paminėti. Ukrainos nacionaliniuose įstatymuose nėra e, tokių nusikaltimų numatyta, kaip kad, pavyzdžiui, agresija, e, karo nusikaltimai, e, nusikaltimai prie žmoniją ar genocidas. Tai, ko gero, būtų E, rimta problema, kurią reikia spręsti. Na ir kartu su gerbiamomis NVO, kurių atstovų šiandien turime, e, su žmogaus teisų komiteto organiza... atstovais ir teisingumo srities atstovais buvo parengtas e, įstatymo projektas. Mes kreipiamės į parlamentą ir Teisingumo ministeriją tam, kad būtų paspartinti šio teisės akto parengimo darbai. nes tie keturi nusikaltimų tipai, kuriuos nagrinėja tarptautinis tribunolas, turėtų būti įtraukti kaip nusikaltimai į Ukrainos teisės aktus. Tai taip pat e, ES Ukrainos asociacijos susitarime yra numatyta ir taip galima būtų dabar egzistuojančias spragas už, užkamšyti. Na, nu, o dabar kas dėl Minsko procesų. komitete niekada e, taip išsamei apie tai nesame kalbėję, nes e, mūsų nuomonės labai išsiskyrė yra komitete šiuo klausimu. Taigi aš norėčiau pasinaudoti progą ir e, pristatyti savo nuomonę. Ne visi galbūt man Ukrainoje pritartų šiuo klausimu. Štai kitų metų vasario mėnesį E, pra, sukaks trejai metai, kai Minsko e, antrasis sutarimas buvo pasiektas. Tai buvo paliaubos. E, prieiga prie šalies sienos numatyta, politiniai procesai, tokie kaip rinkimai ir teisėkuros pokyčiai yra numatyti, tam, kad būtų pasiektas išsamus e, taikus sprendimas. Tačiau ar dabar praėjusi trejiems metams po Minsko dokumento pasirašymo kažkas pasikeitė? Deja, nelabai. Tai nereiškia, kad Minsko sustarimai buvo klaida strateginė. Ne, mes manome, kad Minsko sustarimų reikėjo, Ir štai pavyzdžiui, Normandijoje labai daug buvo e, padaryta e, Prancūzijos, Vokietijos ir visos es pastangomis tam, kad būtų užkirstas e, kelias kariniam smurtui. Tačiau ar to pakanka? pagal dabartinį formatą bent jau, tam, kad būtų pasiektas ilgalaikis sprendimas, kuris būtų taikus konflikto sprendimas. Aš manau, kad to nepakanka. Labai svarbu tai pripažinti. Kokiagi būtų to išvada? Tai reikštų, kad reikia papildomų pastangų. Nereikia galbūt e, keisti Minsko sustarimų, bet reikia jį papildyti, reikia tęsti Minsko sustarimų pradėtą darbą. Ir taip ne tik tai e, atsikratytume tos inertinės situacijos. Taip e, būtų lūžio taškas pasiektas, tai būtų naujų e, idėjų iškelta. Ir galbūt taip visi pasiektų stabilaus, taikaus ir patikimo sprendimo. Taikos taikdarių E, numatymas reiškia, kad Minsko vienas arba du sustarimuose reikia pokyčių, nes ten apie tai dar visai nėra kalbama. praktiškai be taikdarių Minsko sutarimai neveiktų. Dėkoju visiems už klaususius, bet e, klaususiems, e, kaip žinia, Minskas neapima Krymo klausimo, o tai reikėtų apie tai reikėtų tiesiogiai galbūt be užuolankų kalbėti. Manau, kad jeigu suprastume geriau, kas vyksta Ukrainoje, nepaisant to, kad Donbaso situacija ne, nebėra vienas iš tarptautinės žiniasklaidos prioritetų. Būtų situacija kitokia. Štai pateiksiu konkrečių faktų. Tarptautinė migracijos organizacija yra tokių faktų pateikusi. Maždaug 2 milijonai žmonių abiejose e, kontaktinės linijos pusėse patiria vidutinio arba, e, vidutinio arba aukštą e, didelę riziką, e, pavojų dėl to, kad gali šildymo sistemos žiemą tiesiog neveikti. Ir štai, pavyzdžiui, per ateinančią žiemą 2000, 2 milijonai žmonių gali likti be šildymo. Ir dėja, Simnotikai prognozuoja, kad žiema bus gana šalta. Kitus, kitas skaičius e, - rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje. Ukrainos humanitarinis atsakas, tas planas yra finansuojamas, tiksliau gautas tik tai 25 procentų kol kas finansavimas tam planui. Ir tokia situacija 17 metų pabaigoje. Aš kalbu apie šių metų, 17 metų planą, Ukrainos humanitarinio atsako planui kol kas skirta tik tai 25 procentai numatytų lėšų. Tai reiškia, kad visos šios lėšos ICRC, IOM numatytos ir kitos lėšos tik tai 25 procentus e, poreikių padengia e, vietoje gyvenančių žmonių. Tai tiek kol kas, gal ties tuo ir sustosiu ir jeigu turėsiu progos, dar pakomentuosiu kolegų pasisakymus. Ačiū ponui Nemirjev už tokį išsamų situacijos pristatymą. Jūs pristatėte humanitarnę ir žmogaus teisų situaciją Ukrainoje. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Čiubarov. Jis yra e, Krymo nešlys pirmininkas, žodis jums dešimčiai minučių. Prašau. Дуже дякую. Szanowny kolegė. Kur... Gerbiami parlamento nariai, kolegos, aš e, norėčiau, naudodamasis šio sustikimo proga, padėkoti Europos parlamento nariams už Krymo gyventojams e, teikiamą pagalbą. Parlamentas priėmė dvi rezoliucijas labai svarbių mums klausimų. Tai yra rezoliucijos dėl žmogaus teisių etninių mažumų krime ir tos e, rezoliucijos yra pakankamai plačios apimties. Turint omenyje, kad e, mes turbūt e, puikiai suprantame, kokia padėtis yra Krime, aš norėčiau pabrėžti tik tai kai kuriuos mano nuomonę svarbius šiame kontekste aspektus. E, dabar Rusijos federacija yra laikinai okupavusi Krymą ir žmonės gyvena tokios laikinos okupacijos sąlygomis ir visi tie, kurie nepritarė šitai okupacijai,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 priversti Krymo žmonių elgtis taip, kaip jie nenori. Tai pavyzdžiui yra grobiami jaunuoliai, renkami jaunuoliai į armiją. yra buvę atvejų, kuomet e, tokie oponentai buvo nuteisti įkalinimo bausmėmis 8 metų, 15 metų e, laisvės atėmimo bausmėmis. E, Ir viskas, kas e, dabar vyksta Krime, dėl Rusijos okupacijos kelia problemų tiems, kurie priešinasi tai okupacijai. Ir pavyzdžiui, Krymo totoriai yra spaudžiami išvažiuoti iš Krymo ir paskui jie yra, jeigu išvažiuoja, pakeičiami e, rusų tautybės e, gyventojais. Rusija pakeitė padėtį radikaliai ir labai greitai padėtis pasikeitė tiek demografiniu požiūriu, tiek kitais požiūriais ir mes e, matome, kad Rusijai tai yra naudinga. Krymo totorių namuose daromos kratos, šeši Krymo totoriai, pavyzdžiui, buvo prieš kurį laiką sulaikyti Žmonės kartais e, susitinka, renkasi į grupės, jie bando suprasti, kas vyksta, bet tų šešių sulaikytų asmenų Rusijos okupantai sulaikė dar kitus e, devynis asmenys, kurie paprasčiausiai norėjo padėti tik taip. Tai yra faktai ir tragiški įvykiai, kurie vyksta praktiškai kiekvieną dieną. Yra daugiau nei šimtas vaikų Krime, kurie negali gyventi su tėvais, nes jų tėvai yra įkalinti dabar. Vienas iš asmenų, kurie buvo sulaikyti, pavyzdžiui, e, iš tų, kurie buvo sulaikyti vakar, buvo e, apkaltintas terorizmu. Tad represijos yra labai įvairios, įvairialypės. Mes turime siekti, kad tų represijų lygmuo žemėtų, kad jų būtų mažiau. Mes turime kalbėti apie tai, nes kiekvieną dieną, kiekvieną minutę tos represijos tęsiasi ir, e, ir mes negalim padėti aukoms. Būtent todėl klausimas yra toks, kaip mes galime keisti padėtį. Kiekvieną dieną mums iškyla daugiau ir daugiau įvairių iššūkių. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, jog Maskva, kaip šitų pokyčių autorė, e, tobulina savo metodus, Rusijos propaganda labai propagandos mašina labai atidžiai stebi tarptautinės bendruomenės reakciją į tuos įvykius. E, Rusija labai atidžiai skaito visas rezoliucijas ir kitus dokumentus ir atitinkamai koreguoja savo veiksmus. Rusija bando įtikinti vakarų viešoje nuomonę, kad Rusija nediskriminuoja Krymo totorių, o kovoja su radikaliais e, islamistais. Ir randa tam įvairiausių pretekstų. E, Krymo totoriai yra kaltinami radikaliuoju e, islamizmu ir yra daug įvairių kitų priekaištų Krymo totorių atžvilgių. Mes turėtume būti labai dėkingi dėl e, sankcijų taikomų Rusijai. Tačiau teisybė yra ta, jog nėra veiksmingo stebėsenos mechanizmo, kuris e, leistų aiškiai suprasti, kokios yra tų sankcijų pasiekmės. Pavyzdžiui, Siemenso turbinos, kurios buvo e, parduotos Krymui, Tai šito klausimu Siemenso vadybininkai, aišku, gali sakyti, ką nori, kad jie buvo apgauti, kad jie nesuprato, tačiau mes, Krymo totoriai, suprantame, kad visa tai buvo padaryta sąmoningai. E, Siemensas užsidirba pinigų iš Krymo totorių e, kraujo ir yra infrastruktūras statančių Europos įmonių, kurios neteisėtai dirba Krime. Tos įmonės yra tų valstybių, kurių atstovai e, dirba Europos parlamente. Tad e, stebėti sankcijų taikymą yra labai svarbus aspektas. Aišku, mes galime kritikuoti Ukrainos vyriausybę ir e, kaltinti ją, kad jinai paskato pakankamai būstų pusantro milijono ar, ar, ar tiems dviems milijonams e, asmenų e, perkeltųjų, tiems, kurie išvažiavo iš Donbaso ar Krymo, tačiau mes galime taip pat kelti ir bendresnio pobūdžio klausimą, o ką Ukrainos vyriausybė gali e, padaryti, ką vyriausybė e, gali, kaip jinai gali padėti tam šimtui vaikų, kurių tėvai yra įkalinti, kaip konkrečiai galima padėti tiems žmonėms, kurie gyvena okupacijos sąlygomis, kaip padėti tiems vaikams, kurių tėvai yra įkalinti, todėl kad jie nepripažįsta okupacijos ir, ir, ir kurie bando ginti principus. Mes turime teikti teisinę pagalbą advokatų pagalba, tačiau tai kainuoja. Ir ponas e, Sensovas greitai e, važiuos į, į, į, į Jamalą, bet kuriuo atveju Rusija iš savo pusės taip pat tą darys. Nuolatiniai komunikacijų kanalai su Krimu yra labai svarbus e, dalykas. E, Galbūt galime sakyti, jog e, Krymo gražinimas Ukrainai užtruks ilgą laiką, tačiau ką daryti Krymo totoriams, kurie nesenai grįžo į savo gimtasias žemės, prieš tai 50 metų buvę ištremti kitur, ką jiem dabar daryti ir kaip mes turime užtikrinti savo vienybę, e, kaip turime įgyvendinti žiniasklaidos įvairius pro projektus. Jūs žinote, kad e, tokie projektai brangiai kainuoja, o e, Rusijos okupantai skiria labai didelę svarbą e, savo propagandai ir jų propagandos mašina veikia veiksmingai per žiniasklaidos priemonės, bet mes turime užtikrinti vienybę Kryme gyvenančių žmonių, su Ukrainoje, e, kitose Ukrainos dalyse gyvenančiais jų bendrapiliečiais. Aišku, galbūt e, e, vakarų pasaulis, jungtinės tautas galėtų taip pat imtis veiksmų per savo žiniasklaidos priemonės, televizijos kanalus. Aš galbūt nepaliečiau visų aspektų susijusių su Krymo okupacija. Pats svarbiausias dalykas yra e, laikytis vieningo požiūrio dėl Ukrainos suvereniteto gražinimo tose teritorijose, kur e, dabar dėl Rusijos agresijos Ukraina negali kontroliuoti padėties. Kalbant apie mūsų tolesnius veiksmus. Reikia pasakyti, jog daug politikų tiek Europos parlamente, tiek Europos taryboje ar saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje e, teigia, kad Krymo gražinimas yra ilgalaikis procesas. Ir uh, Iš esmės niekas nieko konkrečiai nesiūlo, kaip išspręsti tą problemą. Ir tai yra pati didžiausia problema. Tai yra pati didžiausia mūsų silpnybė. Mes e, imamės priemonių savo valstybėje, e, per e, mūsų parlamentą mes e, siekiame, kad viena iš Europos valstybių Ukraina galėtų užtikrinti savo teritorinį ventisumą ir kad kontroliuotų savo sienas, be kita ko ir Krime, ir Sevastopolyje. Mes e, diskutavome šitais klausimais su specialiuoju jungtiniu e, valstijų e, pasiuntiniu. Ponas Volkovas ir ponas Surkovas diskutuoja, ponas Volkeris ir ponas Surkovas diskutuoja apie šitos klausimus šiandien. E, Tačiau e, mums neprimtina, kad e, e, Krymas priklausys ilgą laiką Rusijai. Manau, kad tai neprimtina ne tik tai Krymo totoriams, bet ir e, Ukrainai, Ukrainos piliečiams. Aš galbūt kalbėjau labai jausmingai ir galbūt kiek per ilgai, bet norėčiau e, pabrėžti, kad mums labai svarbu, kad jūs suprastumėte, e, šitų dalykų svarbą. Ukrainai didžiausia pagalba būtų gražinimas sienos kontrolės ir teritorinio vientisumo atkūrimas. Mes turėtume pradėti tą procesą Donetske, Luhanske, rytų Ukrainoje ir Galbūt vieną dieną ateis taip pat Krymo eilė. Bet jeigu to nebus daroma, tai bus labai destabilizuojantis Ukrainos padėti veiksnys. Ir tai turės tai neigiamą įtaką demokratijai. demokratijai. Dėkoju ponui Čiubarovui už Krymo padėties e, įvertinimą politinių ir humanitarinių žmogaus teisių požiūrių. Norėčiau pridurti, jog e, kuomet lankėmės rytų Ukrainoje, mes e, lankėmės Audyvkoje, Marijupolyje, be kita ko, ir ten turėjome galimybę pamatyti, kokios žalos yra padaryta tiek humanitariniu požiūriu, tiek kitais požiūriais dėl agresijos. Ir mes visuomet parlamente e, bandome aiškinti, kokia yra padėtis ten ir pasakoti, ką mes matome ir bandome e, skambinti pavojaus e, varpais. Mes skiriame Ukrainai labai didelę svarbą ir daug dėmesio savo paskutinėje rezoliucijoje mes reikalavome tarptautinio dėrybų formato. Aišku, mes e, nenorime Krymo laikyti antrailių klausimų, palyginus su Donbaso padėtimi. Tai lygiai tokios pats svarbos klausimas. Aš e, norėčiau atvirai pasakyti, jog e, aš nesu patenkintas ta pažanga, kuri yra daroma po Minsko ar Normandijos susitarimų. Mūsų užsienio ir saugumo politikos atstovai turėtų dinamiškiau veikti šiame kontekste ir jie turėtų dalyvauti Normandijos susitarimo e, darybų tasos formate. Tačiau tie dalykai, aišku, labiau sprendžiami valstybių narių lygmenių. Europos parlamentas, aišku, savo ruoštų bando siekti, kad e, valstybės narės ir jų sostinės veiktų ryštingiau visais šitais frontais. Dabar norėčiau kreiptis į Europos parlamento narius ir paklausti, ar yra norinčių e, pasisakyti. Pone Valery, Pačka yra pirma kalbėtoja. Ponas Pačko. Dėkuoju. Dabar vyksta laikinas e, Ukrainos okupavimas. Donetsko, Luhansko regionai bei Krymas yra laikinai okupuoti. Aš e, norėčiau paminėti kai kurių e, žmonių liudijimus, tų, kurie gyvena e, tose teritorijose. Yra virš 3000 skundų dėl žmogaus teisų pažeidimų. Tie skundai yra teismuose. Ir tose skunduose kalbam apie tokių, strai, tokių nuostatų kaip teisė į gyvybę, teisė į laisvę, pažeidimus. Dauguma tų pažeidimų susiję, aišku, su žmogaus teisių e, pažeidimais. Taip pat teisė į nusavybę yra žmonių, kurie prarado savo nusavybę dėl konflikto arba ta nusavybė buvo e, e, atimta iš jų Rusijos federacija okupuotose teritorijose pažeidžia žmogaus teisės Europos. E, žmogaus teisų teismas Ilaškos byloje prieš Rusiją nusprendė, jog Rusija yra atsakinga už tokius pažeidimus okupuotose teritorijose. Teisinis kriterijus yra e, valstybės karinė ir ekonominė pagalba separatistiniam režimui. Taip yra daroma Lugansko ir Donetsko e, regionuose. Krime taip pat Rusija neva vykdo visą apimančią kontrolę, tai yra okupacijos teisinės pasiekmes. Žmonės, kurie apie tai kalba, turi būti išgirsti. Ir aš manau, kad daugelis tų skundų e, turėtų ir, ir atitinkamos bylos teismuose turėtų, turėtų laimėti. Ponas Čiubarovas komentavo padėti Krime. Aš taip pat norėčiau pasakyti jums, jog ES taip pat turėtų skirti daugiau dėmesio šitiems e, dalykams. Aš galbūt pasakysiu kai kurios dalykus, kurių čia e, nelabai norima girdėti, nes tiesą pasakius, Ukraina apsaugo Europą nuo Rusijos agresijos. Mūsų kareiviai, kurie kovoja su Rusijos agresija apsaugo ES ir ES turėtų suprasti, kad jos saugumas dabar iš principo priklauso nuo dalinai e, okupuotų teritorijų ir Ukrainos veiksmų e, ten. Aišku, diskusijos ir dėrybos gali vykti įvairiais formatais, tačiau visi mes turime suprasti, kad e, Rusija turi prisimti atsakomybę už tos dalykus turi būti atsakinga. Dėkuoju, ponė Lokbiller. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau kai kurios klausimus jūsų paminėtus aptarti. Aš esu Žalių partijos iš Vokietijos. Pone Čibarov, jūs kalbėjote apie, apie Siemens mokėjimus. Europoje panaši situacija yra susidariusi. Uh, turbinos yra gaminamos vakarų Saharoje pagal tarptautinę teisę, tai yra okupuotos teritorijos kaip ir Krymas. Mes e, šį klausimą įdėmiai sekame ir tai be jokios abejonės pažeidžia tarptautinius, e, tarptautinius standartus e, teisinius. Taigi mes turime stebėti šią situaciją ir galiu tikrai pasakyti, kad dary, stengsime darysime tai, kiek tik tai įmanoma. dėl to, ką sakė ponas Nemirija, dėl skirtingų sričių darbo. Aš norėčiau tik tai pastebėti, pastabą išsakyti dėl Minsko. Kaip žinia, taikdariai jungtinių tautų nėra numatyti Minsko uh, susitarime, tačiau taip jungtinėse tautose yra numatyta tai padaryti ponas Panseriš ir mūsų delegacija iš užsienio reikalų komiteto. Uh, yra numatę vykti jungtinės tautas, susitikti su taikdarių e, vadovų ir jungtinių tautų e, vadovais. Galbūt galėtume šį klausimą iškelti tų susitikimų metu. Dabar kas dėl ratifikavimo ir tarptautinio tribunolo, baudžiamojo tribunolo. Kadangi dar nėra pilno ratifikavimo, tai greičiausiai įsigaliotų E, maždaug 19 metų viduryje arba pabaigoje. Rinkimai taip pat 19 metais e, vyks. Todėl man atrodo labai svarbu, kad jūs tai ratifikuotumėte bent 18 metais iki rinkimų. Sakote, kad įstatymo projektas dėl Romos statuso dabar susilaukė dėmesio parlamente ir apie tai bus kalbama ir galbūt tai net bus patvirtinta parlamente greitai. Taigi, ką galime būtų padaryti tam, kad paspartinti būtų šie procesai. Aš suprantu, kad jūs pats ir ponas, ponė Suslova esate iš skirtingų partijų, bet dėl šio klausimo suvienijote jėgas. Ar, pavyzdžiui, yra planuojama informaciją skleisti apie tą klausimą, informuoti visuomenę? Mm, nes dabar atrodo, kad vyriausybė nelabai e, nori spartinti šiuos procesus. Kaip galima jai e, spaudimą dabar padaryti? Aš norėčiau padėkoti taip pat, kad pakvietėte į savo šalį kitais metais atvykti kitų šalių parlamentarus tartautinių struktūrų e, ir organizacijų dalyvius. Taigi labai svarbu, kad dabar yra pasirašytas nuo 14 metų ES Ukrainos asociacijos sustarimas ir mums e, taip pat e, labai svarbu yra ratifikuoti tą dokumentą. Gal jūs galėtumėte šiek tiek tai pakomentuoti? Na ir dar su ponio Rutkovska dar kitus žmogaus klausimų klausimus aptarsime per antrą iš šių diskusijų ratą. Dėkoju. Čerkėmų. Dėkoju. Dabar turint omenyje laiką, kuris mums dar liko, kaip žinote, mūsų posėdžio laikas numatytas iki pusės pirmos, tai e, dabar suteiksiu žodį nevyriausybinio organizacijų atstovams. Trys tokių organizacijų atstovai dalyvauja mūsų posėdėje. Kalbėjimo laikas trys e, minutės. Pirmiausiai žodis ponai Tetjana Pečončik, žmogaus teisų organizacijos atstovai. atstovai. Aš trumpai pasisakysiu, atstovausiu organizaciją, kuri dirba su kuri dirba su e, užfiksuotais dokumentuose pažeidimais. Nacionaliniu lygiu yra dabar atliekami tyrimai žmogaus teisų srityje Kryme. Labai svarbu yra tai, kad mūsų nustatyti faktai nebūtų palikti be, be tyrimų, be, be atsakomųjų veiksmų. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad mūsų įtaka čia ribota, o štai čia, pavyzdžiui, tarptautiniu lygiu, ES lygiu gali būti sankcijos prieš tam tikrus asmenis numatytos už, pavyzdžiui, politinį persekiojimą, už e, įsitikinimus Vladimir Balok ir kitiems daugybei politinių kalinių yra taikoma taikomos ribų apribojamosios priemonės, tie žmonės yra e, persekiojami, taigi reikėtų už tokius veiksmus galbūt numatyti atsakomuosius veiksmus. Dabar kalbama apie sankcijų e, švelninimą, tačiau mums atrodo, kad jos turi būti griežtinamos, nes tik tai taip e, galima e, kalbėti su Rusija, kuri nesupranta deklaracijų ir rezoliucijų e, kalbos. Didelė dalis darbo yra dabar atliekama NVO, jos dirba su šeimomis, e, dirba su persekiojimo aukomis. Ir, na, o vyriausybė gana mažai yra įsitraukusi šios procesus. Todėl mes manome, kad reikėtų patvirtinti įstatymą, kuriuo politiniu kalinio E, apibrieštis būtų įtvirtinta, taip galima būtų numatyti paramą, pavyzdžiui, aukų, e, politinio sudaromo aukų šeimoms. Kitas klausimas. Tartautinės žmogaus teisų misijos į Krymą. Dabar sudėtinga dėl biurokratijos yra ten pakliūti ir matome, kad beveik visi Rusijos teisininkai, kurie remia Ukraina, Ukrainos piliečius, turi skristi į Ukrainą ir tai pažeidžia Ukrainos įstatymus. Ir reikėtų galbūt numatyti e, tokiems atvejams, kai Ukraina negali teisinės pakalbos suteikti savo piliečiams, e, pa, tokiems atvejams reikėtų numatyti mechanizmą, kai, pavyzdžiui, Rusijos teisininkai ir advokatai gali teikti savo pagalbą. Dabar, kas dėl banko e, sąskaitų šaldimo, šia, rez, ši rezoliucija buvo atšaukta teismo, tačiau vyriausybė dabar bando panašią rezoliuciją e, teikti. Taip pat trūksta, tiksliau, pat, trūksta pat, patikimų e, dokumentų, e, datos juose, pavyzdžiui, yra netikslios gimimo mirties. Mes e, siūlome parlamentui išleisti atitinkamą įstatymą tam, kad ukrainiečiai galėtų palaikyti ryšius su kitais žmonėmis, kurie gyvena okupuotose teritorijose. Reikėtų statyti tiltus tarp žmonių, o ne sienas. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti, mes, mus labai neramina tie įstatymų projektai, kurie visai neseniai buvo pateikti parlamentui e, prezidento Porošenkos e, e, užlaivimas parlamentui, tai yra 6675, 6674 įstatymai Ir čia kalbama apie skaidrumą, tačiau realiai tai apsunkintų NVO dirbančių Donbase ir, pavyzdžiui, e, Luganskė darbą. Jie dabar reikalauja, kad būtų skelbiami asmeniniai duomenys e, NVO darbuotojų. Jeigu tai padarytume, tai mes rizikuotume e, tų žmonių sveikata ir gyvybę netgi, kurie dirba Kryme. Būtent todėl mes siūlome parlamentarams nepatvirtinti tokio įstatymo. Mes kreipiamės į valdžios institucijas ir prašome, kad jie būtų mūsų partneriais e, apsaugant Krymo žmonės. Dėkoju. Kas dabar norėtų pasisakyti? Pone Liūneva Kresninko, kuri iš jūsų? Pone Liūneva. Ačiū pirmininkė. Mano organizacija teikia paramą perkeltiems asmenims tos pačios šalies viduje. Kaip ponas Nemirija jau sakė, yra užregistruota daugiau kaip 1,6 milijonų e, viduje perkeltų asmenų, tačiau nei vyriausybė, nei NVO tiksliai nežino, kiek tų asmenų yra iš tikrųjų. ir žmonių, kurie gyvena okupuotose teritorijose, e, teisės gali būti įgyvendinamos tik tai tada, kai jie yra įsiregistravę kaip perkelti asmenys. Tada jiems būtų taikomos jungtinių tautų e, numatytos priemonės. Vyriausybė praktiškai pap papildomas kontrolės priemonės pritaikytų tokiems asmenims, nes būtų, pavyzdžiui, patikrinimai tiems asmenims reikiami, būtų taip pat stebimos bankus, stebimi judėjimai bankų sąskaitose. Ir dėl tokių veiksmų perkeltųjų asmenų statusas uh, vos ne situacija tiksliau būtų tokia, kad vos nediskriminuojami tie žmonės būtų. Ponas Nemirija minėjo tų asmenų, kurie gyvena, kad ir laikinai e, okupuotose teritorijose pensijas. Mes norėtume jūsų paramos čia paprašyti, nes mokesčių mokėjimas bei socialinių išmokų mokėjimas laikinai užimtose teritorijose nėra techninis klausimas, tai yra politinis klausimas. E, Ir kai kurie dabar bando čia naudoti Minsko susitarimo argumentą, sako, kad tai yra Minsko susitarimų e, dalis, pirmiausia, reikia visas kitas sąlygas atitikti, o tik tai po to galvoti apie socialinės išmokas. Mes manome, kad reikėtų patvirtinti įstatymo projektą, kurį parengė ir NVO. Tai yra įstatymo projektas numeris 6692. E, nes būtent tik tai patvirtinus tą įstatymą bus užtikrinamos socialinių išmokų ir pensijų mokėjimas. Toliau kitas aspektas - socialinis būstas, laikinas apgyvendinamas, užimtumas, perkvalifikavimas tų žmonių, kurie pasitraukia iš okupuotų teritorijų ir kurie pageidauja būti integruoti kitose e, teritorijose, kurias kontroliuoja Ukrainos vyriausybė. Tam reikia tvaraus sprendimo. Čia reikia politinės E, valios dėl perkeltojų asmenų. Na ir dabar dėl okupuotų teritorijų ateities suverenumo pavyzdžiui. Tiek vyriausybinių, tiek nevyriausybinių organizacijų dėmesio centre būtent šis klausimas ir turėtų būti. Ir reikėtų galbūt, pavyzdžiui, pripažinti Rusijos okupaciją okupuotose teritorijose. Yra parengtas įstatymo projektas, tačiau jis nėra patvirtintas dėl procedūrų parlamente pažeidimo. Ir dabar yra kilęs pavojus, kad šis įstatymas netgi nebus nagrinėjamas. Ir prezidento požiūris čia labai e, neigiamai e, veikia šią situacijas ir šią situaciją ir dėl to nukenčia perkeltieji asmenys. Aš sakyčiau, kad reikėtų apie tai kalbėti su tarptautiniais ekspertais ir reikėtų e, parlamente patvirtinti tikrai kompromisinį sprendimą. Dėkoju. Dobrohodnio. Ačiū. Aš e, pritariu savo kolegai. Atsiprašau, jūs esate Marija Krasnenko. Pirmininkas, taip. E, E, jūsų pasisakymo laikas viena minutė. Aš e, norėčiau pasakyti tik tai, kad visiškai pritariu savo e, kolegiai. Mūsų organizacija atstovauja pilietiniai visuomeniai. Aš norėčiau e, atkreipti dėmesį į e, užkardas. Donetskė yra šešios užkardos ir viena Luhanskė. E, Luhansko užkarda yra numatyta tik tai pėstiesiems. Tas pereimo punktas. Čia kalba sukasi apie e, maždaug 30 tūkstančių asmenų per dieną. Padėtis yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Ne, iškyla problemų dėl medicininės pagalbos, taip pat e, pagalbos iš Ukrainos e, saugumo tarnybų. Ta pagalba yra nepakankama. Ukrainos piliečiai, kurie kerta tuos e, patikros punktus ties tomis užkardomis. Jie norėtų e, būti tikri, kad, e, kad jie gali laisvai perėti Ukrainos pusę. Vienas iš tų punktų Zalatoj gali būti netrukus uždarytas reikėtų daryti spaudimą tarptautiniai bendruomeniai, kad e, kai kurie iš tų punktų būtų iš naujo atidaryti. Dėkoju. Aš e, norėčiau padėkoti parlamento nariams už galimybę keistis e, nuomonėmis ir už galimybę pilietinės visuomenės atstovams pasisakyti šiame sustikime. Aš norėčiau pabrėžti perkeltųjų asmenų politinės laisvės. Konflikto pradžioje žmonės negalvojo apie tokius dalykus, kaip kur jie balsuos, ar jie balsuos, jie galvojo apie stogą virš galvos ir daug žemiškesnius dalykus. Dabar ketveri metai praėjo nuo konflikto pradžios, tie žmonės yra išvažiavę iš savo gyvenamųjų vietų dėl Rusijos agresijos ir tie, tie žmonės vis dėlto save supranta kaip tų bendruomenių, kur šiuo metu jie gyvena, e, nariai. Jie yra integruoti, tačiau kad jie galėtų balsuoti, turi būti pakeisti dabar galiuojantis įstatymai. per e, kitus e, rinkimus šitie dalykai galbūt galėtų būti pakeisti, nes per prieš tai vykusius rinkimus ne vienas perkeltas asmo neturėjo teisės e, balsuoti tose vietose, kur jie buvo. Vietinės valdžios struktūros bent jau neužtikrino visiems tokiams asmenims teisės uh, E, balsuoti. Nauji rinkimai dabar yra planuojami ir turint omenyje, kad yra labai daug perkeltojų asmenų, mes turime akcentuoti tų, kurie neturi teisės balsuoti e, klausimą. Ir e, reikėtų, kad 62-40 mūsų įstatymas, kuris e, buvo rengiamas kartu su pilietinės visuomenės atstovais ir e, žmogaus teisų ekspertais, kad jisai būtų priimtas. Tačiau dėl tam tikrų priežasčių tas įstatymo projektas kol kas nėra laikomas tinkamu pagrindu naujų teisinių nuostatų. Galbūt e, jūs galėtumėte akcentuoti šį aspektą taip pat ir 62-92 teisės aktą, kur kalbama apie teisės į pensiją. Tie perkeltieji asmenys turi būti integruoti į visuomenę ir turi turėti galimybę naudotis numatytomis teisėmis ir visa tai turi būti įtvirtinta teisė, kurioje šių perkeltųjų asmenų atžvilgių. Dar norėčiau pridurti vieną dalyką. Mes e, norėtume vėlesniame etape aptarti papunkčiui e, rekomendacijas šitais klausimais. Dėkoju. Man atrodo, jog nevyriausybinių organizacijų atstovai palėtė valstybės vidaus reformų aspektus, teisėkuros e, reformų e, klausimus, mažumų nediskriminavimo ir žmogaus teisų užtikrinimo klausimus. Taip pat tame kontekste aktualūs yra perkeltųjų e, asmenų, aktualus klausimas yra perkeltųjų asmenų teisės Šitie klausimai šiuo metu taip pat diskutuojami ir Europos taryboje. Tad antroji mūsų posėdžio dalis kaip tik tai ir koncentruosis ties šitais aspektais. Aš norėčiau dabar suteikti žodį poniai Vitovskai, kuri yra žmogaus teisų ombudsmenė. Jinai apibūdins susidariusią padėtį, o paskui galėsime e, padiskutuoti šituo klausimu. Дякую, шановний пане головуючий. Дякую, шановні учасники сьогоднішньої. Дякую, pirmininkė. Gerbėmieji šio posėdžio dalyviai, norėčiau padėkoti už šiandien suteiktą garbę dalyvauti šiame susitikime. Kas dėl Ukrainos teisėkuros situacijos dėl žmogaus teisų, tai, tai yra labai platus klausimas. Turiu pasakyti, kad mano paskutinėje ataskaitoje buvo maždaug 600 puslapių, todėl nemanau, kad galėsiu dabar aptarti visus klausimus, kurie yra numatyti savo ataskaitoje. Mano ataskaitoje. Keletą tik tai svarbiausių klausimų paminėsiu. negaliu nekalbėti apie tai, kas jau šiek tiek iš pradžių buvo paminėta. Manau, kad didžiausia pagalba iš Europos parlamento Ukrainos parlamentui būtų įtikinimas Europos parlamento labai paprastais dalykas, dalykais. Šiandieninis karinis konfliktas yra labai specifinis. Pasaulis yra šiandien labai skaidrus. Šalis apie konfliktą daug skaito internete, daug yra bendraujama feisbuke. Ir reikėtų pasakyti, kad mes to karinio konflikto metu ne už teritoriją, ne už gamyklas, ne už infrastruktūras, mes kovojame dėl žmonių Ukrainos piliečiai dabar gyvena teritorijoje, kur yra nekontroliuojama Ukrainos vyriausybės. Ir jeigu mes norime dabar susigražinti tas teritorijas, jeigu norime susigražinti žmonės iš tų nekontroliuojamų teritorijų, turime priimti teisės aktus, kuriuose būtų žmogaus teisų e, reikalavimai numatyti. Štai pavyzdžiui, parlamento žmogaus teisų komitete mes pasiekėme labai įdomių e, e, partnerystės formų. Štai šiandien čia jaučiuosi taip pat kaip ir mūsų e, komiteto susitik posėdėje, nes labai daug yra e, žmogaus teisų komiteto narių ombudsmenas ir pilietinės visuomenės e, nariai dalyvauja tose posėdžiuose. Tačiau turiu pasakyti, kad ne visi Ukrainos parlamento nariai yra pasirengę išklausyti ombudsmeno e, pozicijos. Jeigu dabar jau kalbame apie programoje numatytus klausimus. Tai štai ką turiu pasakyti. Yra pasiekta vis dėlto didelės pažangos tam tikrais klausimais, na, o kai kuriais klausimais buvo priimti įstatymai, neįsiklausius į žmogaus teisų gynėjų poziciją ir ombudsmeno poziciją. Tačiau turėčiau dar pasakyti, kad e, yra vis dėlto pasiektas lūžio taškas žmogaus teisų srityje. Yra teisės aktas dėl nediskriminacijos patvirtintas ir būtent šio teisės akto dėka aš dabar galiu dirbti su, tiksliau, stebėti tai, kas vyksta Ukrainoje, tai, kas vyksta Facebook'e, galiu, pavyzdžiui, dabar stebėti, e, kas vyksta viešoje erdvėje, ar, pavyzdžiui, e, neskatinamos, yra neskleidžiamos e, neapykantos, neapykanta pagristos kalbos. Aš galiu, pavyzdžiui, dalyvauti teismo procesuose ir juos stebėti. Galiu, pavyzdžiui, kreiptis į teismą su konkrečiais prašymais galiu, pavyzdžiui, inicijuoti tam tikrų lobistų e, e, kaltinimą diskriminaciją. Turėjau galimybę susitikti, susitikti su Ukrainos teisėjais su prašymu atšaukti tam tikrų e, parlamentarų įgaliojimus, nes jie pasisakė labai negražiai apie e, perkeltus asmenis. Taip pat turėčiau pasakyti, kad yra dar ir kitų pasiekimų. Kiek tai yra susijęs su mūsų europinėmis viltimis. Turiu pasakyti, kad ši, šios viltis yra mums labai svarbios. Pirmiausia, vizų režimas taip pat ir žmogaus teisų stebėsena Ukrainoje. Aš dabar norėčiau paminėti gana naują, bet labai progresyvų teisės aktą dėl duomenų apsaugos. Mūsų įstatymas vienas iš pažangiausių Europoje šią prasme yra. Aš kalbu apie prieigą prie viešosios informacijos. Manau, kad šio įstatymo dėka gana veiksmingai galima kovoti su korupcija. Korupcijai patinka tamsa, korupcija klesti tamsoje Na, o mūsų įstatymų e, dėl skaidrumo e, yra numatoma galimybė tą tamsą išsklaidyti ir turėti prieigą prie dokumentų, kurie e, parodo, kokio masto yra korupcija. Tai nėra vienintelė priemonė kovoje su korupcija, bet šis teisės aktas yra tikrai vienas iš rimčiausių argumentų mūsų Taip pat dar turėčiau pažymėti, kad yra ir kitų teisėkuros iniciatyvų, e, kuriamis e, stengiamasi gerinti žmogaus teisų situaciją Ukrainoje. Na, bet kyla čia taip pat ir problemų. Štai, tarkime, šiandien mano darbo tvarkėje. Yra numatyta, kad e, turėčiau numatyti uh, kasgi bus daroma toliau su naujais teisės aktais. Viena iš tokių teisėkuros iniciatyvų buvo naujas švietimo įstatymas, labai kontroversiškas tiek Ukrainoje, tiek už jos ribų. Labai kontroversiškai tai buvo suteikta. Šiame įstatyme yra numatytos nuostatos dėl e, Ukrainos kalbos mokymo ginčiamose teritorijose. Štai turiu pono Branzovičiaus pareiškimą ant savo stalo. Jis šiandien yra. Ir štai dabar šiuo prašymu prašoma, kad šis teisės aktas būtų panaikintas kaip antikonstitucinis. Aš dabar bandau išsiaiškinti, kaipgi realiai veiktų ši įstatymo nuostata, kaip konkrečiai tai atsilieptų konkrečioms e, etniniams mažumoms. Ir štai dabar sakyčiau, kad reikėtų, kad tos nuostatos būtų nediskriminuotų tiksliau mažumų, tačiau parlamento nariai manęs dėja nesiklausė. Ir štai dabar e, turime nuspręsti, kaip elgtis toliau. Kaip žinia, Ukrainos užsienio reikalų ministras. Yra Venecijos komisijai e, nusintė laišką dėl uh, to, klausimas, ar tos nuostatos neprieštarauja žmogaus teisų nuostatoms. Vakar štai Ukrainos prezidentas štai ką pasakė. Jeigu Venecijos komisija pasakytų, kad čia yra pažeidžiamos žmogaus teisės, tai jis yra pasirengęs parlamentui pateikti įstatymo pataisas. Taigi dabar turime nuspręsti, ar turėtume sureaguoti dabar, ar laukti Venecijos komisijos išvadų. Galėčiau apie žmogaus teisės Ukrainoje kalbėti dar ilgai, tačiau manau, kad reikėtų palikti laiko ir kitiems kalbėtojams ar palikti laiko klausimams ir atsakymams. Dėkuoju. Tris e, kolegos iš Europos parlamento paprašė žodžio, tad kalbėjimo laikas jiems 2-3 minutės vienam pasisakymui. Pirmiausiai suteiksiu žodį panui Brezovičiui. Dėkuoju. Man labai malonu būti parlamente ir kalbėti savo gimtają kalbą, kuri yra Europos parlamento oficiali kalba. Aš tikiuosi, kad taip pat atsitiks ir su Ukraina, kad ji taip pat taps, kad ukrainiečių kalba taip pat taps oficialia E, norėčiau pakalbėti apie lingvistinės mažumas Ukrainoje ir norėčiau pakalbėti apie tai, koks dabar yra kontekstas, kokia situacija. Ukrainoje buvo referendumas ir dvi tre, trečiosios e, balsavo Ir savo e, šitie teisės aktai dabar dažnai yra e, na, tokie kokie yra ir buvo priimti, priimta konstitucija. Ir šioje konstitucijoje yra pasakyta, kad negalima priimti tokių taisyklių, kurios e, žlugdytų galiojančias taisyklės. Nepaisant visko, nuo 2014 metų pradėta buvo keisti konstituciją Ukrainoje, parlamentas balsavo tam, kad būtų pakeista konstitucija, buvo pakeisti įstatymai bei e, pradėti kiti e, projektai. E, E, tačiau visa tai labai kertasi su konstitucija ir nesisėja su e, jokiomis Ukrainoje nutaisytomis taisyklėmis bei anksčiau pasirašytais teisės aktais. Tie nauji priimti teisės aktai nebeleidžia mokyti vaikų pradinėse klasėse e, tautinių mažumų kalbomis. Prieš išleidžiant tą įstatymą, prieš jį priimant, buvo įmanoma tokį išsilavinimą gauti ir buvo galima e, mažumų kalbomis gauti išsilavinimą visuose lygiuose. Dabar tokia būtent Ukrainoje situacija. Rumunijoje, e, Vengrijoje, buvo laš, rašomi laiškai Ukrainai, skatinant e, ją leisti teikti išsilavinimą mažumų kalbomis. Nu, žinoma, kad e, būtų gerai, jeigu mažumos kalbėtų geriau ukrainietiškai, tačiau uh, tai, kas atsitiks dabar, kadangi nėra galimybės mokyti vaikų mažumų kalbomis, tiesiog nukentės pats švietimas. Pane Vots. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš uh, taip pat kalbėsiu savo gimtąją kalbą, vengrų kalbą, jeigu įmanoma. Aš uh, labai džiaugiuosi, kad Ukrainos parlamento atstovai lankosi Europos parlamente ir tuomet mes galime kalbėti apie iškylančias e, problemas. Ir e, tas problemas jau turėjome ne vieną progą aptarti įvairiuose formuose. Mes galėjome e, pakalbėti apie tą baisų į septintąją straipsnį e, švietimo įstatymę. Šitas įstatymas visiškai neatspindi Europos vertybių. Galbūt e, kai ką, bet e, pagrindinių dalykų tikrai ne. Kaip jau buvo minėta, mūsų teisės to įstatymo, priemus tą įstatymą sumažėjo ir visi Ukrainos tarptautiniai įsipareigojimai nu, nukentėjo, iš tiesų tai yra apgailėtinas sprendimas pagristas tiniais motyvais. Iš tiesų labai liūdna, kad taip susidaro po, politinė įtampa su kaimininėmis šalimis - Rumunija, e, Lenkija ir kitomis šalimis. E, jie visada gynė Ukrainą bei liberalizavimą E, liberalizacijos procesą, kuris Ukrainos atveju galėjo tikrai greitai įvykti. Tikėkime, kad šitą straipsnį, septintąjį straipsnį bus galima greitai peržiūrėti. Venecijos komisija e, rengia atitinkamą pasiūlymą ir tikėkime, kad e, netrukus pradės vykti aktyvus dialogas tarp ES institucijų bei Ukrainos parlamento vyriausybės. Tai sakau dėl to, kad e, prieš įsigaliojant šiam įstatymui mes e, parašėme laišką Ukrainos parlamentui, kad to e, įstatymo nepatvirtintų, nepriimtų. Ir man tikrai atrodo tikrai labai apgailėtina, kad į parlamento uh, nuom, į parlamentarų nuomonę, atsiprašau, nebuvo visiškai atsižvelgta, o tema juk be galo rimta. Labai svarbu šį klausimą iškelti į aukščiausią lygį, kad būtų galima pataisyti situaciją ir tikėkime, kad Ukrainos e, pastangos e, situacijai gerinti pavyks. Köszönöm a szót, elnök úr. Az Emberjogi Albizottság. Dėkoju pirmininkė, E, žmogaus teisų subkomitetas, o aš esu jos narys, yra įsipareigojusi ginti teisės. Aš pasinaudosiu progą ir dabar pasisakysiu savo gimtają kalbą, kaip ir anksčiau pasisakiusieji. Man vengrų kalba yra antroji mano kalba, jeigu jau tai pažiūrėjus, tačiau aš tikrai norėčiau pritarti anksčiau pasisakiusiems, kurie išreiškė savo e, neigiamą nuomonę dėl septinto straipsnio, kaip ir ponia Bočkor ir kiti. Labai svarbu, kad šitą klausimą keltume įvairiuose lygiuose, visuose forumuose, labai atvirai išlaus, svarstytumėm ir, ir, ir, ir nuoširdžiai. Šis įstatymas pažeidžia teises įvairias teises, tikrai nei viename pasaulyje, pasaulio kampelėje su jokių įstatymų negalima tokių, nesa, e, tokių nesąmoningų sprendimų priimti. E, tiesa, kad Ukrainoje tą e, padaryti pavyko. Kažkodėl ir dabar labai svarbu, kad žmonės savo šalyse galėtų būti pilna teisės visuomenės nariai ir kad jie galėtų mokytis savo gimtają kalbą ir tą kalbą naudoti kitose situacijose. Lygiai tas pats vyksta ir Vengrijoje. Mūsų šalies e, tautinės mažumos gali mokyti savo kalbos kaip mažumos kalbos, o taip pat gali mokytis vengrų kalbos. Pabaigai. Norėčiau užduoti konkretų klausimą. Kokiu motyvu remiantis? Atsitiko taip, kad nepaisant visų protestų, nebuvo atkreiptas dėmesys į tarpininkės, į, e, į, į, į, į tarpininkės nuomonę, kuri taip pat prieš, priešinosi naujam švietimo įstatymui. Man atrodo, kad teisės aktų prieimimo procese reikia atsižvelgti į visas nuomonės ir į ekspertų, ir, ir į, į, į oponentų, ir į šalininkų nuomonės. Aš manau, kad šitą situaciją vis tik tais galima išspręsti ir reikia išspręsti kaip galima labiau patenkinamą formą ir kaip galima greičiau. Ačiū, ponas Paskva. Знаете, я представник Закарпатской области. Дякую. Aš esu iš Transkarpatų regioną, kur e, vengrų mažuma taip pat gyvena. Kolegos e, pabrėžė regionas vadinasi Užkarpatė. Per šį įstatymą mes norime užtikrinti, kad vengrų mažuma būtų įtraukta į e, politinį gyvenimą. Etniniai rusai, vengrai ir kitų mažumų atstovai turi turėti galimybę dirbti paskui valstybinėse struktūrose, vykdomojoje valdžioje ir kitur. O kaip jie galės tai užtikrinti, jeigu jie nemokės valstybinės kalbos? Kaip ir daugelio kitų valstybių atveju, mes Ukrainoje turime vieną valstybinę kalbą. Aišku, mes neprieštaraujame, kad, e, kad mažumas galėtų taip pat mokytis savo gimtają kalbą papildomai mes visiškai tam nesipriešiname, tačiau Čia kalba sukasi apie uh, užkarpatės mokymo įstaigas, kurių yra virš šimto. Ir uh, mažumų atstovai gali mokyti savo e, gimtają kalbą, tačiau jie privalo studijuoti dalykus pagal mokyklos programą e, valstybinę kalbą. Mes visiškai nesipriešiname, kad tie žmonės e, tam, kad tie žmonės kalba namuose savo gimtają kalbą ir kad jie e, išsaugo savo tautinį, religinį, kultūrinį paveldą. Mes e, pasisakome už tai, kad tas įstatymas numatytų naujas galimybės tautinėms mažumoms, e, tačiau kad jiems taip pat būtų e, suteikta ta galimybė ir dirbti e, paskui ar vietinės valdžios, ar nacionalinės e, valdžios institucijose. Jie turi būti aišku valstybės piliečiai, kad jie galėtų dirbti tose institucijose. Aš e, nemanau, kad mes turėtume siaurai žiūrėti į tuos dalykus. Visi Ukrainos piliečiai ir visos mažumas, visų pirma, yra Ukrainos piliečiai. Ir šitie žmonės gali visais lygmenimis, šeimininiu šei, ir kitais lygmenimis naudoti savo e, vartoti gimtąją kalbą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pateikti kai kurių klausimų Jums, ponė Liutkovska. Mes, e, kaip Europos Sąjunga, taip pat susidurėme su piliečių laisvių problemomis, pavyzdžiui, e, Romų bendruomenėse. Kaip yra su Romų teisėmis Ukrainoje? Aišku, mes e, taip pat norėtume žinoti, kaip Jūs vertinate pastangas kovojant su prekyba žmonėmis Žinome, kad šita problema taip pat iškyla ir ES valstybėse narise ir mes dedame daug pastangų, spręsdami tas problemas. E, šią problemą taip pat e, kėlė ir e, išorės veiksmų tarnyba. Norėčiau dabar paklausti pono Nemirijos. Atrodo, jog žmonės gyvenantis abiejose sienos pusėse Donbaso regione gali susidurti su šildymo problemomis ateinant žiemai. Kaip yra ruošiamasi spręsti šitas e, problemas ir kaip užtikrinamos visose trijose separatistinėse regionuose e, pensijų teisės. Ir kaip e, e vyksta reikalai su ICC konferen... E, konferen... konvencijos ratifikavimo. Dėkoju, bran... pirmininkė, brangus kolegos. E, jaučiuosi be galo nelaimingas, kad e, atsidūrėme tokioje situacijoje, kad turime kalbėti apie tą įstatymą, švietimo įstatymą, kuris buvo priimtas, bet netoks, kokio mums norėtųsi. Pirmiausia, turi vykti dialogas tarp vyriausybių, bet ne tik tarp e, mažumos vyriausybių. Dialogas su vis, e, tarp visų vyriausybių turėjo būti daug labiau, daug intensyvesnis. Prezidento aplinka ne, ne kaip jam patarė ta būtent aplinka, kuri patarinėja Europos klausimais. Ir prezidentui nebuvo išaiškinta, kiek sričių visą tai apims ir dėl kiek sričių reikia susitarti. kad būtų galima bendradarbiauti Ukrainai su Europa. Vengrija dabar blokuoja viską, ką norėtų padaryti Ukraina, e, kas nėra palanku jai, tačiau manau, kad jinai tikrai perdeda ir tai tikrai nėra gerai. Kai buvo pasirašytas tas įstatymas, mes pasi, pasi, pas, patarėme prezidentui palaukti, kokią poziciją iš, išsakys komisija. Aš žinau, kad vyriausybės projektas, kol komisija analizavo e, visą medžiagą, sustiprėjo. E, vis tik reikia, kad įvairios vyriausybės užmėgstų dialogą ir kalbėtųsi ir kad e, išreikštų savo požiūrį. Mes girdėjome, kaip prezidentas Porošenka pasakė, kad jisai atsižvelgs į e, e, Venecijos komisijos, Venecijos komisijos pranešimą. Aš tikrai žinau, kad ponas Porošenko tai pasisakė ir kad Ukraina e, linkusi į dialogą ir aš norėčiau paraginti Budapeštą į tai atsižvelgti. Tarybos darbo grupėse mes taip pat esame e, suirzę dėl Budapešto, dėl Budapešto reakcijos. E, aišku, kad reikia ginti Ukrainos interesus, tačiau nereikia visko perdėti dialogas turi būti ir kai ateis um, ataskaita iš Venecijos komisijos, pamatysime, kaip viskas bus. Aš manau, kad reikia dėrėtis dėl visko, nors tai turi aišku įtakos ir ukrainiečių ir vengrų vaikams. And, and, and for, uh, Dėkoju, atsiprašau, kad uh, vėlai atvykau šį posėdį, turėjau tiesiog kitų įsipareigojimų šioje institucijoje. Norėčiau labai trumpai keletą klausimų iškelti. Uh, mane jie neramina. Manau, kad reikėtų tam skirti dėmesio. Visai neseniai čia Briuselėje apie tai jau kalbėjome Ukrainoje taip pat e, su savo partneriais e, parlamentinės asociacijos komitete kalbėjome. Buvome Dne prieš tai prieš keletą savaičių. Ten buvome susitikę su vietos atstovais ir be jokios abejonės kalbėjome ir apie žmogaus teisų klausimus. Keletą Tokių nerimą keliančių ženklų norėčiau aptarti. Aš taip pat kalbu kaip ir buvęs žurnalistas. Tai e, kaip yra su žurnalistų ir spaudos saugumu Ukrainoje? Labai neramina mane tai, kad žurnalistai žiniasklaida kartais negali tinkamai atlikti savo darbo saugiomis ir laisvomis sąlygomis. Kaip žinia, tai yra. E, demokratinės ir brandžios e, pilietinės visuomenės kertinis akmuo. Tai yra žurnalistų saugumas. Žurnalistai turi turėti galimybę saugiai ir negazdinami atlikti savo darbą. Be to, dar e, Stambulo e, konvencijos neratifikavimą norėčiau paminėti. Ši konvencija yra dėl smurto šeimoje, smurto prieš moteris. Mes Kaip tik dabar laukiame, kol bus imtasi tolesnių žingsnių šioje srityje ir norėtume jūs paskatinti, kaip įmano greičiau, e, veiksmų imti šioje srityje. Na ir galiausiai trečias dalykas. Visi žinome, e, koks yra svarbus pilietinės visuomenės e, vaidmuo Ukrainoje jos vaidmuo kaip saugiklis bus labai svarbus ir ateityje, pavyzdžiui, reformų, korup... kovant su korupcija srityje e, klausimų. Todėl NVO turėtų galbūt elektroninės deklaracijas dabar teikti ir mus tai šiek tiek neramina, mes e, įdėmiai sekame situaciją ir taip pat žiūrime, bus, e, koksgi bus surastas sprendimas, kuris tenkintų mus visus. Dėkoju. Žodžius kolegų Čiubaro dvi minutės. Jūs jau pasisakėte gana ilgai beje dėl Krymo ir Totorių, taigi prašau dvi minutės jums. Dėkui, pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, Aš jau pasisakiau, bet dabar norėčiau šiek tiek kontroversinį klausimą iškelti. Tikiuosi, kad mane suprasite teisingai. Ukrainos visuomenė šiuo metu karo situacijoje yra atsidūrusi ir mes neturėtume dabar vengti priimti sprendimų, jeigu jie yra kontroversiški. Pavyzdžiui, kad ir e, sept septintasis straipsnis švietimo įstatymo. Norėčiau paaiškinti, kasgi vyksta realiai. Mes tinkamų mechanizmų nesame numatę, mes nenaudojame tartautinių parametrų reiškinių apimtims nustatyti. Ukrainos visuomeniai, ko gero reikėtų papildomų mechanizmų tam, kad e, būtų e, vietos e, mobilizavimas pasiektas. Jeigu mes nerasime tinkamo būdo, kaip atremti Rusijos agresiją, tai tada visuomenė nuolat mobilizuosis ir aktyviai dalyvaus visuomenės procesuose. Dabar septintojo straipsnio pavyzdys rodo, kaip yra ginama ukrainiečių kalba. Štai vakar lankiausi Prahoje, klausiausi pono Zemonso pasisakymo. Turiu pasakyti, kad Ukrainos visuomenė labai e, jautriai žiūri tai, kas vyksta jūsų e, šalise. Ukrainai labai svarbu, pavyzdžiui, kad yra e, teikiam, e, numatomos sankcijos Rusijai ir Putinui konkrečiai. Ačiū dabar žodis ponui Romanui Romanovui. Дуже дякую за надане слово. Мені здається, що. Дякую. Diskusijos dėl septintojo straipsnio dabar vyko, tiksliau buvo paminėtos, o aš nuo savęs pridėsiu, kad e, tos diskusijos nebus produktyvios, jeigu mes dabar remsimės e, faktais, kurie nesiremia tikrovę. Štai pavyzdžiui, Vengrijos atstovai sako, kad vengrų kalba nėra numatyta valstybės švietimo sistemoje. Aš norėčiau papildyti ir pasakyti, kad šie procesai negali būti primesti kažkieno ar vienašališkai nustatyti. Aš be jokios abejonės labai nekantrai lauksiu Venecijos komisijos išvadų. Dar norėčiau pasakyti, kad ES vaidmuo galėtų būti taip pat aktyvesnis, galbūt nereikėtų apsiriboti vien tik tai argumentų išklausimų. Aš manau, kad jūs turėtumėte mus palaikyti kai kuriuose srityse. Ir štai, tarkime, integracijos parametrai turėtų būti išplėsti. Jie turėtų būti įtraukti į vyriausybės politikos programas. Štai pavyzdžiui, kai Romai atvyksta sezoniško darbo dirbti, jiems turėtų būti numatytos socialinės garantijos. Tačiau dabar dėl kalbos problemų ir dėl jų izolacijos situacija yra šiek tiek kitokia. Mes, pavyzdžiui, negalime e, tos problemos išspręsti vien tik tai per švietimo prizmę. Reikia galbūt bandyti žiūrėti iš platesnės e, perspektyvos. Ir čia ES parama, manau, būtų labai svarbi šiuo požiūriu. Gerai būtų, jeigu būtų priimti sprendimai, kuriuose būtų atsižvelgta į globalų aspektą šios problemos. Na ir štai norėčiau paminėti ES ir Ukrainos dvišalius santykius. Deja, Ukrainoje nėra pakankamai uh, pagarbos nepriklausomoms institucijoms. Štai Dabar per pastaruosius pastaraisiais metais daug kalbama apie politinės institucijas, kuriuose nepriklausomas institucijas, kuriuose tiksliau e, būtų ginamos Romų teisės. Čia yra ir Dabar daug kalbama apie politinių institucijų nepriklausomumą, e, kalbama apie partijų kišimasi į tam tikrus reikalus. Manau, kad e, čia reikėtų paminėti ir ES vaidmenį, teikiant mums paramą. ES rengiamuose pranešimuose dažnai yra pabrėžiama, kad lietai vykdomos reformos. Tačiau labai sudėtinga yra įsivaizduoti, kaip galima būtų paspartinti tas e, reformas. Mums, be jokios abejonės, dabar reikia užtikrinti įstatymo viršenybės principų laikymasi, bet per trumpą laiką labai sudėtinga tai yra padaryti. Ir ko gero, čia reikia ir kitus dar pokyčius pirmiausia įgyvendinti. Dar norėčiau pasakyti, kad e, mūsų šiandieninio dialogo pirmoji ir antroji e, sesija yra vis dėlto susijusios su tuo, kas dabar vyksta, su konfliktu. Na, o kas dėl tartautinio baudžiamojo tribunolo ir, pavyzdžiui, dėl Romos konvencijos, dėl taikymo srities Tai reikėtų paminėti, kad e, be tų problemų dar yra ir kitų. Štai pavyzdžiui, sveikatos priežaros įstaigų daug yra sugriauta, teisminės institucijos e, susiduria su problemomis. Ir ko gero sudėtinga dabar būtų įsivaizduoti, kad tartautinis baudžiamasis tribunolas e, nagrinėtų tuos klausimus šiandieninė Ukrainos vyriausybė galvoja vien tik tai apie karinį teisingumą. Tai nėra tinkamas sprendimas. Mes turime kartu ieškoti to sprendimo. Ačiū. Dėkuoju, kad e, laikėtės kalbėjimo laiko. Pone Romantskova, dvi minutės. Dėkuoju, aš pabandysiu laikytis kalbėjimo laiko. Dėkoju. Mano pavardė Romancova. Aš e, atstovauju piliečių teisių centrui ir kai kurioms kitoms organizacijoms, kurios dirba tais klausimais, kuriuos minėjo prieš tai kalbėjęs kalbėtojas. Aš norėčiau pabrėžti keletą aspektų. E, Romos statuto ratifikavimo klausimas visų pirma. Tai yra labai svarbus mums dalykas Krim, Krime ir Donbaso atveju. Mes turime asociacijos sutartį su ES. Ir e, čia buvo pateikta klausimų dėl Romos statuto ratifikavimo, mes manome, kad 18 metais turbūt tai būtų įmanoma. Mes e, beje siūlėme ir alternatyvų variantą ir pateikėme įstatymo projektą. Tas įstatymo projektas buvo rengiamas kartu su nevyriausybinėmis e, organa, organizacijomis. Ir ten taip pat buvo atsižvelgiama į tarptautinius standartus. Mes e, per pastaruosius pusę metų nagrinėjame tuos e, klausimus ir pastaruoju metu jau esame praktiškai susitarę su teisingumo ministru dėl šio aspekto aš manau, kad tai geras pasiūlymas. Jeigu jis bus įgyventas, tuomet Ukrainos teismai galės priimti sprendimus dėl e, e nusikaltimų Donbase ir, ir Kryme. Kaip e, buvo minėta anksčiau, mūsų teisėkuroje nėra kol kas numatyti tos nuostatos dėl genocido, karo nusikaltimų, nusikaltimų prie žmoniją. E, Bet e, mes dabar matome paslėptą Krymo totorių genocidą kaip nevyriausybinė organizacija. Mes manome, kad e, kad dabar trūksta sisteminio reagavimo į iškylančias problemas. plėtojami dialogai šitais klausimais ir su aukščiausiaja rada, parlamentu ir su e, prezidentu, bet e, ne visais tų dialogų lygmenimis mes galime veikti. tačiau mes galime įnešti savo indėlį per tą e, įstatymo projektą, kurį aš minėjau anksčiau. Europos parlamentas ir Europos Sąjungos e, valstybės visą laiką pabrėžia konsultavimasi su nevyriausybinės organizacijomis kaip labai svarbu aspektą ir e, Tad mūsų nuomonė mes turėtume dabar būtinai priimti naujus įstatymus, kurie neribotų nevyriausybinių organizacijų veiklos. Aš norėčiau kad ES padėtų mums spręsti e, šio sektoriaus problemas. Antras dalykas, mes e, kaip nevyriausybinės organizacijos taip pat e, norėtume ES paramos. Dėkuoju mėly kolegos. Aš norėčiau labai trumpai reaguoti į tai, kas buvo pasakyta dėl Stambulo konferencijos e, ratifikavimo. Mes e, dedame daug pastangų, kad būtų įtvirtinta lyčių lygybė ir manome, kad e, ši konvencija būtinai turėtų būti ratifikuota Ukrainos. Daugiau nei tūkstantis moterų per praeitus metus, pasak jungtinių tautų statistikos, susidūrė su būtiniu, skur, su būtiniu smurtu. Virš 60 procentų perkeltųjų asmenų yra moteris ir, kaip sakiau, moteris susiduria kasdieninėme gyvenime su būtinio smurto apraiškomis ir tas pasakytina ir apie teri okupuotas teritorijas. Okupantai ten gali veikti nebaudžiami ir e, tarp aukų e, okupantų vykdomų nusikaltimų yra labai daug ir moterų. Moteris yra kankinamos, žudomos, prievartaujamos kartais net ir nepilnametės merginos tampa to smurto aukomis. Mes net nežinome, e, kokie yra tikrieji skaičiai, ne todėl, kad nenorime rinkti statistinių duomenų, bet todėl, kad nėra paprastas e, gauti prieigą prie patikimų duomenų, pavyzdžiui, okupuotame Krime arba e, Donetsko e, regione. Tad ką mūsų parlamentas padarė, kad būtų einama Stambulo konvencijos ratifikavimo link. Du įstatymų projektai dabar yra pateikti Ukrainos parlamentui ir e, tuose projektuose kaip tik yra nuostatų, kurios e, re reglamentuoja atsakomybę už e, smurtą prieš moteris. Tačiau mūsų parlamente yra pakankamai daug talibaniškų pažiūrų deputatų ir jie bando trukdyti šitų įstatymų projektų prieimimui ir visą laiką kvestionuoja e, tos dalykus, jie Tad e, mes e, dabar suprantame, jog mums trūksta maždaug 30 balsų parlamente, kad būtų įmanoma ratifikuoti Stambulo konvenciją. Mes dedame daug pastangų, kad tai taptų realybę, tačiau mes norėtume, kad e, Europos parlamentas taip pat padėtų mums akcentuodamas šį aspektą ypač kalbant apie mūsų įsipareigojimus Europos tarybos organizacijoje. Dėkuoju. Dabar e, e, kitos e, nevyriausybinės organizacijos atstoviai žodis, poniai, e, atsiprašau, ponui e, Boguslav Gertrūda. Dėkuoju. Aš e, pabandysiu trumpai apibūdinti e, mūsų darbo padėtį. Mes e, bandome akcentuoti pusiausvėro žmogaus teisų padėtį ir problemas iškylančias Krymo totoriams. Mes e, reikalaujame, kad nelegaliai įkalinti Rusijoje ir Kryme totoriai ar Ukrainos piliečiai būtų išlaisvinti. Mes taip pat Medžliso. Me vardu pateikėme pareiškimus dėl Nikola Semena ir e, taip pat pareiškimą dėl vadinamųjų rinkimų Sevastopolyje. Mes nepripažįstame tų rinkimų, nepripažįstame tų vadinamųjų teismų e, Sevastopolyje. Remiantis Rusijos teisė, kurą yra e, konstatuojami e, humanitarinių teisų pažeidimai ir žmogaus teisų pažeidimai. Šie e, pažeidimai, aišku, dažniausiai įvyksta vyriausybės nekontroliuojamose teritorijose, kur yra nebaudžiamumas ir chaosas, tarp, tarptautinė humanitarinė teisė ir humanitariniai principai turi būti gerbiami. Uh, tokiais e, atvejais, konfliktų atvejais ir mes girdime šalis sakant, jog jis deda pastangas, kad padėtis būtų stabilizuota ir kad e, būtų užtikrinami humanitariniai koridoriai ir kad būtų užtikrinamas e, kritinių infrastruktūrų saugumas, tokių kaip elektros tiekimo infrastruktūrų ar panašiai. Uh, Mes apgailestaujame, kad e, nuo 15 metų vidurio humanitarinėms organizacijoms prieiga prie tų teritorijų yra labai ribota. Turiu galvoje tas teritorijose, kurių nekontroliuoja Ukrainos vyriausybė ir dėl to humanitarinė padėtis tose teritorijose blogėja. E, mūsų kontaktuose su Ukrainos institucijomis mes e, sveikiname Ukrainos e, bandymus padėti konflikto zonose gyventiems piliečiams. Mes kviečiame skirti pakankamai išteklių, kad veiksmų planai įgyvendinami tose regionuose, pavyzdžiui, Lugansko e, regione, užtikrinant socialinę pagalbą perkeltiesiems asmenims, būtų sklandžiai vykdomi. Kalbant apie vidaus reformas, tai žmogaus teisų srityje mes teigiamai įvertinome nacionalinės strategijos žmogaus teisų srityje įgyvendinimą. Aišku, mes norėtume, kad būtų skiriama daugiau išteklių šiai sryčiai. Mes taip pat konstatavome, kad kai kurių numatytų grafikų, tvarkaraščių buvo nesilaikoma. E, buvo paminėtas Stambulo konvencijos ratifikavimas, tai yra skubiai siektinas dalykas, mes taip pat sveikiname viešojo e, transliuotojo pastangas bet e, tik tai pusė reik, finansavimo numatyto įstatymuose kol kas yra užtikrinama. Per mūsų dialogą su Ukraino institucijomis mes e, bandome užtikrinti, kad Ukrainos teisė, kurio atitiktų Ukrainos tartautinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, nacionalinių e, tartautinius teisės aktus dėl, na, dėl etinių mažumų apsaugos ir mažumų kalbų e, apsaugos ir teisių. E, mes atsižvelgėme į, e, mes užfiksavome Ukrainos prašymą prisijungti prie Venecijos e, komisijos, o Venecijos komiteto pastabos, kokios jos bebūtų, e, jas bus atsižvelgta ir e, jos bus įgyvendinamos. E, Dvi minutės jūsų kalbėjimo laikas, ponia омбудсмена. Дійсно, дві хвилини, оскільки була е, затронута тема, яка дуже цікавить власне всіх. Дякую. Kadangi šis klausimas jau buvo iškeltas, tai jau pakalbėkime apie gyvendinimą e, žmogaus teisų strategijos. E, prezidento įsakas buvo šioje srityje ir štai dabar buvo įsteigta platforma ombudsmeno tarnybos ir surinktais duomenimis. Surinkti duomenys rodo, kad 25 tik tai procentai numatytų veiksmų strategijai gyvendinti ir atlikti. Ir čia kyla atitikimo žmogaus teisų tartutiniams e, dokumentams klausimas. Mes kartu su pilietinė visuomenė, su politikais dirbame Ir turiu pasakyti, kad e, pagirti tiksliau e, žmogaus teisų komitetą, su kuriuo kartu dirbame, dėje 25 procentai yra labai menkas rezultatas. Kas kartą mes siūlome paramos e, savo vyriausybei, siūlome savo žinias, ekspertus, tačiau dėja jokių teigiamų pokyčių čia neišvelgiame. Dėkoju. 3-4 minutės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums kaip komiteto pirmininkui, taip pat visiems komiteto nariams, kurie atstovauja Europos parlamento įvairiausiams frakcijoms. Noriu padėkoti bendra pirmininkui, ES Ukrainos parlamentinės asociacijos komiteto. Taip pat noriu padėkoti Ukrainos delegacijai ES, e, be kurios paramos, ko gero, šis renginys nebūtų įmanomas buvęs. Taip pat noriu padėkoti pilietinės visuomenės atstovams už, mano manimu, labai e, naudingas, atviras, produktyves ir atviras diskusijas apie tai, kas buvo padaryta Ukrainoje. Ir taip pat noriu padėkoti už spręstinų problemų paminėjimą. Labai dėkoju visiems už galimybę pasisakyti. Manau, kad e, daug ko galima būtų iš jūsų pasimokyti, taip pat ir Ukrainoje. Na ir dabar dėl laiko trūkumo trumpai pasakysiu. Problema yra ta, kad tais konfliktiniais laikais e, kertasi su valstybės saugumo klausimais, su žmogaus teisų apsaugos klausimais. Tie klausimai yra labai tarpusavėje susiję ir kartais yra piknaudžiaujama skirtingų jų aiškinimų, dažnai dėl suprantamų priežasčių tiesiog e, valstybės saugumas nusveria prie žmogaus teisės. Tačiau, kaip žmogaus teisų komiteto e, narys, turiu pasakyti, kad nepaisant opozicijos ir daugumos susikirtimo vis dėlto pavyksta problemas išspręsti. Šiandien paminėtos problemos tokios e, kaip žmogaus teisės, įkaitai politiniai, politiniai kaliniai e, yra skubiai e, spręstinos ir reikia šį klausimą įtraukti politinę darbo tvarkę. Dabar kas dėl teisėkuros darbo tvarkės radoje? kalbėję asmenys identifikavo tokias problemas kaip pilietinės teisės, balsavimo teisė, perkeltojų asmenų, taipogi pensijų mokėjimas. Ir dabar kas dėl ratifikavimo, tai tikrai negalime laukti 19 metų, reikėtų bent jau 2018 metais ratifikuoti dokumentą ir e, prisijungti prie Tarptautinio baudžiamojo tribunolo konvencijos. Ir manau, kad reikia vis dėlto bausti už nusikaltim, nusikaltimus, e, kurie nagrinėjami šio teismo. Pirmiausia, reikėtų radoje patvirtinti e, įstatymus, kuriuose būtų numatytas baudžiamumas už Rusijos agresiją. E, ir pirmiausia, reikia Ukrainos įstatymuose įtvirtinti tokias savokas kaip tarptautinė agresija. Na ir dar e, kolega, kaip buvęs žurnalistas, labai teisingą klausimą ir laiku iškėlė jį. Aš labai palaikau jūs dėl įstatymo projekto, kuriuo e, būtų apribojamos e, nepriklausomų NVO galimybės nepriklausomai vykdyti savo veiklą. Konkrečiai tai svarbu toms NVO, kurios dirba Kryme ir Donbase duomenų, e, asmens duomenų apsaugos klausimas čia labai svarbus. Be jokios abejonės galime dar tų problemų išvardinti ir daugiau. Manau, kad tokie renginiai neturėtų būti vienkartiniai. Gerbiamas pirmininkė, žmogaus teisų e, komiteto Ukrainos parlamente vardu norėčiau pasiūlyti kitais metais e, tinkamai suplanuoti panašų ir panašų E, susitikimą surenkti Kijeve, dalyv, galbūt dalyvaujant Ukrainos ir ES asociacijos komiteto nariams. Manau, kad reikėtų išlaikyti tokias produktyvės diskusijas, konstruktyviai toliau jas organizuoti ir tikiuosi, kad ir kiti rados komitetai e, tokiu pavyzdžiu paseks ir bendradarbiaus su savo partneriais. Tai yra puikus pavyzdys, kaip galima būtų gilinti tarp parlamentinį bendradarbiavimą. Gerbiamas pirmininkė, aš esu labai dėkingas Jums už lyderiavimą šioje srityje. Dėkuoju. Tai iš tikrųjų Jūs iškėlėte gerą mintį. Dėkuoju Jums, dėkuoju taip pat e, pirmininkui Rozati. Aš labai trumpai dabar norėčiau pridurti, jog šiame susirinkime, šiame susitikime labai aiškiai buvo išsakytas pageidavimas, kad Europos parlamentas e, e, turėtų paremti e, Ukrainą ne tik tai dėl Maskvos išpolio ir teritorinio ventisumo, bet ir dėl žmogaus teisių padėties. Jums taip pat dabar iškyla daug uždavinių. E, E, namuose ir aišku turite atlikti tą darbą kaip galima greičiau ir geriau. Dėkoju visiems už dalyvavimą dėl mažumų kalbų. Norėčiau padėkoti vertėjams taip pat. Vertėjai dirbo 10 minučių ilgiau šiandien. Ir patys vertėjai dabar beje gina savo teisės, dėl naujų darbo sąlygų ir mes taip pat jų atžvilgių reiškiame solidarumą. <laughs> Dėkuoju.